Norėčiau pradėti šiandienos posėdį, nes kuo greičiau pradėsime, tuo greičiau baigsime. Kaip žinote, šį rytą įvyko koordinatorių posėdis. Daugiau informacijos e, apie tą posėdį pateiksiu vėliau. Dar kartą noriu Jūs visus pasveikinti susirinkusius čia ir siūlau patvirtinti darbo tvarkės projektą. Ar kas nors turi kokį nors e, siūlymų dėl darbo tvarkės? Ponas Jar. Ačiū, pirmininkė. Kaip žinome, netrukus išsiskirsime vasaros atostogų. Patvirtiname Žemės ūkio sektoriaus reformą ir dėl deleguotųjų teisės aktų mes nesutarėme su komisija. Komisija atsijėmė pasiūlymą, pasiūlymą dėl deleguotųjų teisės aktų liečiančių bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Ir girdėjau, kad pastarosiomis dienomis peržiūrėtas deleguotųjų teisės aktų projektas buvo pristatytas tarybai. Norėčiau paprašyti, kad šiandien paskutinėme mūsų komiteto posėdėje sulauktume informacijos iš komisijos apie tuos teisės aktus. Manau, kad tai aktualu e, sužinoti prieš išsiskirstant atostogų. Kolegų, kolegos susilaukia klausimų dėl to, kas vyksta. Mums reikia e, aiškios informacijos. Tai ypač aktualu kalbant apie apie ekologinės paskirties žemę. Ir dėl to tie deleguotosios teisės aktai yra aktualūs. Todėl siūlyčiau įtraukti tokį klausimą į darbo tvarkę. Žinoma, jei tik bus komisijos atstovas, kuris galės e, į tą klausimą atsakyti. Dar vienas dalykas. Aš esu nelabai patenkintas tuo, kad mums ši informacija nebuvo e, suteikta anksčiau ir jeigu lauksime iki rugsėjo mėnesio, viskas tiesiog bus nuspręsta. Ir man tikrai nelabai patinka, kad tas projektas pirma buvo pristatytas tarybai, o ne mums. Nepergyvinkite, ponė Jarai. Aš netrukus prie to klausimo pereisiu. Dabar ponė Senhalova. Pone Senra, norėčiau kai ką pasakyti apie Palestiną ir Gazos ruožą. Ten gyvenantis žmonės yra naikinami Izraelio valstybės ir kiekvieną dieną padėtis blogėja. Savo frakcijos vardu norėčiau paraginti parlamentą paprašyti Europos komisijos nutraukti bet kokių sutarčių e, tolesnį plėtojimą e, su Izraeliu žemės ūkio srityje. Ačiū. Ponas Dės. Aš nesirašiau kalbėti, bet atsižvelgiant į tai, kas ką tik buvo išsakyta, negaliu nutilėti šioje situacijoje ne tik Izraelis kaltas. E, iš Palestinos kas, de, kas dešimt minučių yra paleidžiama raketa Izraelio pusėn. Negalime kaltinti vienų izraeliečių dėl šios padėties. Aš labai apgalėstauju dėl to, kad, kad kenčia žmonės. Bet noriu pasakyti, kad didžiausia kaltė už tai tenka Hamasui, ne Izraeliui. Ačiū už šiuos komentarus. Ir dabar ponas. Ponas Haitama. Ačiū, norėčiau užsakyti bendro pobūdžio pastabą. Dėl e, lėktuvo katastrofos Ukrainoje, dėl kurios, kurioje žuvo daugybė Niderlandų piliečių. E, kūnai bus nugabenti į Niderlandus ir atiduoti šeimų artimiesiams. Olandijoje bus paskelbta gedulo diena. Ir aš norėčiau, kad mes taip pat pagerbtume žuvusiosius tylos minutę. kadangi e, tas paminėjimas numatytas 16 valandą, gal galėtumėte prieš 16 valandą dar kartą pasisakyti ir mes pagerbtume mirusiuosius tylos minutę. Dėl posėdžio darbo tvarkės pakeitimų. Ar sutinkate, kad šis klausimas bus iškeltas po to, kai išklausysime Jerži Plevos generalinio direktorato iš Europos komisijos vadovo pasisakymo. Prašau. Gerai, pirmininkė, sutinku. bet norėčiau, kad generalinis direktorius būtų informuotas, jog tai yra svarbi tema ir kad jis negali pareikšti, kad jis nėra pasiruošęs suteikti reikalingos informacijos. Jis turi turėti tą informaciją. Tai tikrai svarbus klausimas, mes e, nesutarėme dėl kai kurių klausimų. Tai tikrai svarbu, nes e, šis pasiūlymas jau paskatos, todėl būtų gerai, kad e, gautume visą informaciją, kurios prašome. Ačiū, kad sutinkate taip dirbti. Mes informavome generalinį direktorių apie tai, kai tik jūs atsintėte elektroninę žinutę. Taigi darbo tarkė patvirtinta ir Noriu Jūs informuoti, kad šiandienos posėdis yra transliuojamas internetu. Vyksta vertimas visomis kalbomis išskyrus danų, graikų, estų, latvių, maltiečių ir slovakų. Ir kaip jau sakiau, Šiandien pas mus yra e, Jerži Pleva, generalinio direktorato vadovas, kuris kalbės apie Agri direktorato darbą, e, aktualiausius klausimus, prasidedant naujai parlamento kadencijai. ponas Pleva sutiko dalyvauti pirmajame mūsų komiteto posėdėje. Mes esame dėkingi už tai. Ir jis papasakos mums apie Agri direktorato struktūrą bei jo veiklą, bei taip pat pristatys kuo užsima direktoratas ir kaip vyksta BŽUP reforma. Taigi malonu Jūs pasveikinti čia, taip pat malonu pasisveikinti ir su Jūsų kolegomis ir su visais kitais svečiais. Šiandien e, posėdžių salė yra pilna ir tai atskleidžia kad e, mūsų komitete svarstomi klausimai yra tikrai svarbus. Dabar žodį norėčiau suteikti e, ponui Plėvai. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Džiaugiuosi galimybę susitikti su jumis šiandien. Žemės ūkio ir plėtros komitete. Pirmininkė, noriu pasveikinti jūs ir visus komiteto narius su išrinkimu į 2014-2019 metų kadencijos parlamentą. Europos parlamentas suvadino e, labai svarbu vaidmenį neseniai vykusioje bendros žemės ūkio politikos reformoje. Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo parlamentas tapo viena iš teisėkuros institucijų žemės ūkio klausimais. Dirbome su e, praeitos kadencijos e, komiteto nariais ir čia esantis veidai man primena e, visą mūsų darbą rengiant važiaupą reformą. reformą. pastarėjai metai, pastarėjai keli metai buvo svarbus ne tik dėl e, įvykusių procedūrų, bet taip pat ir dėl to, kad mes bandėme kiek įmanoma optimaliau išnaudoti bendrą sprendimų prieimimo procedūrą, teikdami e, vertingus pasiūlymus. Ir parlamentas palieka savo e, žymę visuose šiuose pasiūlymuose. Manau, kad tai tik pradžia ir kad e, pasiremsime tuo, kas jau nuveikta toliau gyvendintami bendrą žemės ūkio politikos reformą. E, šie pasikeitimai reiškia, kad tam tikrų pokyčių tam tikrus pokyčius reikėjo įgyvendinti ir komisijos e, tarnybose bei struktūrose. Ir aš dažnai apie tai primenu savo e, kolegoms. Patvirtintume naują e, Agri generalinio direktorato e, organizacinę struktūrą, kuris įgaliojo šiemet ir dar, padarėme tai siekdami užtikrinti, kad tinkamai įgyvendintume BŽUP reformą. E, mes sumažinome E, personalo skaičių ir manome, kad taip galėsime našiau dirbti, suteldami dėmesį į svarbiausius politikos prioritetus. Šią naują struktūrą patvirtinome, turėdami omenyje, kad privalome glaudžiau bendradarbiauti su parlamentu ir ypač su parlamento žemės ūkio komitetu. Ir glaudžiai dirbti su jūsų komitetu privalo ne tik komisijos narys atsakingas už šią sritį, bet ir visas direktoratas bei direktorato vadovai. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pristatyti jums savo kolegas. E, generalinio direktoriaus pavaduotoja pona Rūdim Megalė kurį daugelis iš jūsų prisimenate iš dėrybų dėl BŽUP horizontaliųjų klausimų. Jis buvo atsakingas už žemės ūkio sektoriaus auditą. Taip pat ponas Jostkote, e, kuris atsakingas už bendrą rinkos organizavimą, tiesioginės išmokas bei komunikaciją politiką. Jis šiandien atėjo į posėdį, kad e, pasisakytų kitų darbo tvarkės klausimų. Toliau ponas Dumitru, neseniai paskirtas e, generalinio direktoriaus pavaduotojų atsakingų už plėtrą ir ponė Monija atsakinga už e, prekybą ir kokybės politiką. Ji ateis į posėdį rugsėjo mėnesį. Pristatys pasiūlymą dėl TTIP sutarties investicijų ir prekybos sutarties su JAV. Kalbėdamas šiandien norėčiau aiškiai pareikšti, kad esame pasirengę dirbti su jumis. Mūsų direktoratas šiandien aktyviai e, dirba siekdamas BŽUP įgyvendinimo. 2014-2020 metų laikotarpį patvirtinti finansai yra aktyviai panaudojami ir gyvendinami. Taip pat e, pasitelkėme deleguotojų teisės aktų procedūrą e, gyvendandami BŽUP. Norėčiau aptarti posėdžio pradžioje iškeltą klausimą dėl deleguotojų teisės aktų dėl tiesioginių išmokų. Liepos 17 komisija patvirtino de deleguotusios teisės aktą, kuriuo keičiamas e, teisės aktas dėl tiesioginių išmokų skirtų ekologinės paskirties žemiai ir taip pat pasėliams, tam tikriems pasėliams e, ir šios taisyklės įsigalioja nuo 2015 sausio mėnesio. Kaip žinote, tai e, nusekliai atitinka komisijos e, pažadą padarytą e, balandžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Ir norėčiau jūs taip pat informuoti, kad komisijos sekretariatas perdavė deleguotosios teisės akto projektą komitetui, jūsų komitetui Liepos 18-ąją. Kitas svarbus deleguotosios teisės aktas, e, kuris rengiamas yra skirtas e, vyno sektoriui. Apie tai jis buvo svarstytas ekspertų grupėje ir daugelis klausimų atrodo yra išspręsta ir tikimės šį teisės aktą jums pristatyti kitame jūsų komiteto posėdėje rugsėjo mėnesį. kalbant apie kitus pasiūlymus, kuriuos mes rengiame ir kurie bus pristatyti šiandien po mano pasisakymo. Išgirsite e, pranešimą apie vaisių ir daržovių sektorių, taip pat e, pieno ir vaisių dalymo mokyklose projektą. Bet norėčiau pakalbėti apie, visų pirma, apie štai ką, apie norėčiau kai ką pasakyti apie pasiūlymą, kuris buvo pateiktas Graikijos pirmininkavimo metu. E, dar nėra e, įvestos paskutinės padarytos pataisos. Numatoma daug, skirti daugiau lėšų e, siekiant e, už, užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į Europos e, E, rinkos poreikius ir supaprastinti administracinės procedūras. Pasiūlymas dėl ekologinių tendencijų. Šis pasiūlymas yra orientuotas į ateitį ir jo tikslas užtik... pašalinti liekančias kliūtis, kad užtikrintume maksimalų vartotojų pasitikėjimą. Ir turime užtikrinti, kad vartotojai pas, pasitikėtų ekologiškais gaminiais. Italija, pirmininkaujantį taryboje, yra numačiusi pradėti dėrybas su jūsų komitetu ir patvirtinti e, tarybos mandatą, taip vadinami bendrąjį požiūrį, iki šių metų pabaigos. Labai išsamus šio pasiūlymo pristatymas numatytas rugsėjo mėnesį e, vyksančiame jūsų komiteto posėdyje. Pieno sektoriaus ateitis bei kvoto atsisakymas 2015-aisiais. Tai svarbus klausimas. Įvyko du tarybos posėdžiai, kur šis klausimas buvo svarstytas, tačiau po ilgų diskusijų vis dėlto nebuvo priimtas sprendimas. pirmininkaujančios šalies išvadose buvo pasiūlyta keletas priemonių, tačiau balsuojant taryboje dauguma nesusidarė. Ir kaip buvo nekarta akcentuota, balsuojant tokiais klausimais reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Taigi Tai reikštų, kad jeigu būtų toks sprendimas priimtas, kad būtų pakeistas 2008-aisiais priimtas politinis sprendimas. Kvalifikuota balsų dauguma reikalinga, kad būtų toks pokytis įgyvendintas e, kol kas nesusiformuoja. Ir įsibėgėjant metams e, gali E, iškilti teisinių kliučių, vertinant tų ūkininkų situaciją, kurie yra išsipirkę kvotas šiems metams. Bet tie metai prasidėjo, kaip žinote, šių metų balandžio mėnesį. Tai išlieka opių klausimų ir pieno sektoriaus politika išliks svarbių e, klausimų mums ir jums artimiausioje ateityje. Jeigu manote, kad būtų naudinga, mes galėtumėme e, padaryti komitete pristatymą šią temą ir apžvelgtume e, dabar pieno sektoriui taikomas priemonės. Taip pat jums pagydaujam galėtumėme e, padaryti BŽUP apžvalgą tokiu metu, kuris būtų primtinas komitetui. Ir apibendrinama savo žanginės pastabas, norėčiau dar kartą padėkoti Jums už galimybę dalyvauti pirmajame Jūsų komiteto posėdėje ir pristatyti savo direktoratą ir papasakoti, kokie darbai mūsų laukia. Ir noriu dar kartą pasveikinti Jūsų išrinkimu Europos parlamentą ir su paskirimu į šį komitetą, Tikiuosi sėkmingo mūsų bendradarbiavimo. Ačiū uždėmesi. Bardzo dziękuję za prezentację. Ačiū už pranešimą. Dabar aš savo ruoštų norėčiau jums padėkoti už tai, kad sumanėte surenkti <clears throat> specialų susitikimą. Jame generalinis direktorius pateiks paaiškinimų apie naujausią situaciją pagal BŽUP naujausius pakeitimus. Žemės ūkio komitete yra ir naujų narių, Bet e, tas jūsų minėtas sustikimas galėtų būti <clears throat> prieinamas ir kitų komitetų nariams, kadangi žemės ūkis tai viena iš svarbiausių ES politikos ryčių, pasiimanti nemenka biudžeto dalį. Prašau generalinio direktoriaus ir apskritai komisijos su mumis toliau bendradarbiauti su sekretorietu kad toks susitikimas įvyktų vėliausiai rugsėjai arba spalį čia parlamente arba komisijoje. Jame reikėtų aptarti BŽUP modernizavimą. Galėtume pakviesti įvairių pranešėjų, tai yra tų asmenų, kurie dalyvavo reformų procese. Toks sustikimas būtų labai naudingas ir pats komisaras pranešė, kad norėtų dalyvauti tokiame sustikime. Dar sik dėkoju Jums, direktoriau. Man pranešė, kad 19 narių prašo žodžio. Koordinatoriams galėsiu skirti šiek tiek ilgiau, kitiems po vieną minutę. Pirmas kalbės ponas Des prašyčiau kuo trumpiau, ponė Des. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū generaliniam direktoriui, kad atvyko. Aš trumpai kalbėsiu apie deleguotuosius aktus. Mums jau pateikti dokumentai, dėkuoju šią informaciją, tačiau man rūpi ir kiti klausimai. Pavyzdžiui, sodinukų, e, dėl vietinių rūšių, dėl mišrių kultūrų. Šitie klausimai man rūpi. Svarbu ūkininkams šią informaciją pateikti laiku. Prašau pranešti, kada šios nuostatos bus keičiamos. Ponas De Castro. Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai. Dėkoju generaliniam direktoriui Pleva už pranešimą aš taip pat apie deleguotusius aktus. Tai įtin svarbu. Jeigu mūsų komitetas tinkamai neįsigilins, tai išvaistysime daugybę laiko. O tai būtų negerai. Aš noriu paklausti apie koeficientą ir baltymus, padidintą normą nuo 0,3 iki 0,7, bet dar laukiame informacijos apie tai ir apie vyną. Tikimės gauti informacijos, kokie kiti žingsniai planuojami. Strasbūrė vyko diskusijos su komisaru apie krizę Europoje. Aš kalbu apie kainų kritimą Italijoje, Ispanijoje, e, apie ryžių kainas. Uždavėme klausimų komisarui, galbūt generalinis direktorius jau gali atsakyti. Pirmininkas. Ačiū. Nekartokite kiekvieną kartą, kaip malonu, kad atvyko generalinis direktorius. Ponas Rodė. Ačiū pirmininkė. Daug klausimų mums rūpi. Aš paminėsiu tik tai du. Pirma, T-tip - transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė. Labai svarbu, kad Europos komisija parlamentą nuolat tinkamai informuotų apie vykstančias dėrybas, bet taip pat ir įsiklausytų į parlamento ir šio komiteto nuomonės dėrybų metu. Šią progą prašau komisijos paaiškinti, kaip jį užtikrins tinkamą konsultavimo procesą su agri komitetu dėl T-tip dėrybų. Ir kaip išvengti tokios situacijos, kuris susiklostė su SWIFT ir akte sustarimais prieš kelis metus. Toliau, dėl pieno produktų. Manome, kad artimiausiais metais paklausa tik didėjęs, nes pasaulio populiacija auga. Todėl neribokime pieno gamybos ES. Atvirkščiai, Leiskime ūkininkams gaminti daugiau pieno po 2015. Leiskime ūkininkams gaminti pieno tiek, kiek rinkos paklausa reikalauja. Kitaip mes prarasime užsakymų sutartis ir progas. Aldė frakcija ragina komisiją pasinaudoti savo administraciniais įgaliojimais ir daryti tai, kas naudingiausia Europos konkurencingumui ir atitinkamai koreguoti reglamentą. Du komentarus noriu pateikti, sako ponia. Pirmiausia, žemės ūkio darbuotojai, ūkininkai, kurie gamina bazinius maisto produktus. Noriu paklausti komisijos. Turint omeny kad pieno sektoriaus situacija yra gan trapi ES, yra mažai, um, yra mažų vidutinių pieno ūkių daug Europoje ir jie užtikrina žemės uh, ūkio bendruomenių gyvybingumą daugelį Europos vietų, pavyzdžiui, Galicijoje, mano regione. Kainos, pieno kainos. Mhm kaip matome, krenta, tai yra tų kainų, kurias gauna ūkininkas. Noriu paklausti, ar komisija, kai kvotos pasibaigs, numato kokių nors naujų priemonių? Jei ne, tai aišku, kad pieno gamintojus Europoje ištiks daug problemų. Hausling. Ponas Hausling, pirmininkė, aš irgi apie deleguotosius aktus. Turime labiau įsigilinti nei anksčiau. Turime užtikrinti skaidrumą. Posėdžiai turi būti neuždari. Apie tai kalbėjome koordinatorių posėdėje. Antras svarbus dalykas. Reikia staigiai, e, kuo greičiau išaiškinti situaciją apie ekologinę žemdirbystę. Komisija rūpinasi, atrodo, tik tai vieną pusę – vartotojais. Bet nepamirškime ir gamintojų sektoriaus. Toliau pienas Strasbūre apie tai diskutavome. Ar teisingai supratau, kad komisija rengia pranešimą tuo klausimu ir po to vyks diskusijos apie tai, kaip, kas to sektoriaus laukia po 2015 metų. Yra dvi nuomonės Viena už visišką liberalizavimą. O kita priešinga nuomonė svarsto, kas laukia pieno gamintojų skirtingose regionuose. Žodžiu, pienos rytį mums reikia atidžiai stebėti. T-tip sutartis su JAV mums reikia labai atviro dialogo. Nenorėtume, kad daug informacijos būtų paskelbta konfidenciale. Toliau, komisija įsteigė kaimo plėtros dialogo grupę. Vyksta diskusijos toje grupėje. Toje grupėje dėje neliko vietos atstovų. Tačiau grupėje atsidūrė atstovai iš GMO gamintojų fabrikų. Galbūt galėtumėt pateikti paaiškinimų apie situaciją toje grupėje. Pirmininkas. Na, koordinatoriai jau pasisakė. Dabar kiti nariai Pone Maginės, Europos parlamento vicepirmininkė, sveikinu užėmus šį postą, jums vieną minutę. Ačiū. Vieno klausimo jūs nepaminėjote pranešime. Tai yra komunikatas, komisijos komunikatas apie maisto tiekimo grandinę. Nustatėme problemų gamintojams. <clears throat> jiems tenka sustaikyti su jiems duodama kaina. Manau, kad šiam komitetui reikėtų pareikalauti, kad būsimas komisaras įtrauktų šitą klausimą, maisto tiekimo grandinės klausimą ir piknaudžiavimus į savo atsakomybę. Airijoje ūkininkams tenka susitaikyti su žemesnė kaina dėl to, kad piknaudžiauja kiti toje maisto grandinėje, tai yra mažmeninkai ir didelės gamyklos. Ir kitas klausimas žymėjimas etiketėmis. Aš ką tik gavau atsakymą iš komisaro tuo klausimu. Taigi, prašau jūsų atkreipti dėmesį į šią problemą. Ir aš pritariu kolegoms, kurie kalbėjo apie pieno problemas ir pritariu, kad dėl T-tip mums reikia užtikrinti skaidrumą. Ačiū, toliau ponas Smith. Ačiū, pirmininkė labai trumpai, konkrečiai. Tai susijęs su kaimo plėtra ir žemės ūkiu, tai rūpi mums visiems, nors gal ne visiems žinoma. Komisija nusprendė ne, neatsižvelgti į vietos valdžios balsą, neįtraukti jos į kaimo plėtros diskusijų grupę. E, norėčiau pabrėžti, kad BŽUP reforma vyksta ir būtinai reikia konstruktyvaus dialogo su vietos ir regionų valdžia. Škotijos vietos valdžia labai aktyviai dirba ir jie labai susirūpinę, kad į dialogą jie nepapuola, o papuola pramonės gamintojų grupės. Dėl to nukentės ir dialogo kokybė ir priimami sprendimai. Todėl prašyčiau pona Plevą konkrečiai komentuoti šitą pastabą. Ačiū, kad laikėtės kalbėjimo laiko limito. Ponas Haitema. Kalbame apie ekologiškį, ekologiškį nuoseklumui skatinti skirtas priemonės, kurios turi būti e, BŽP reformos dalimi. Ar jūs turite informacijos apie tai ir ar jūs turite informacijos apie tai, kokia yra padėtis skirtingose valstybėse narėse, ar e, ekologizavimo priemonės e, yra tinkamai gyvenamos. Pavyzdžiui, ar, ar atskiros šalis e, tai daro toliau BŽP ir biurokratija. Manau, kad BŽUP turi būti supaprastinta, bet žinoma, E, tai nėra taip paprasta. Kaip vyksta tas supaprastinimas, nes man atrodo, kad ūkininkai nebežino, ką daryti, jiems tenka pildyti labai daug popierių ir tai atima laiko. E, pieno sektorius. Manau, kad e, čia neturėtumėme tvirtinti, įvesti naujų priemonių, kurios reglamentuotų pieno gamybą. Šreir Pire. Ačiū. Toliau kalbės ponė Skrer. Piri. Ačiū pirmininkė. E, Bažiau pasupaprastinimas, man atrodo, buvo nesėkmė. Ponas Automa taip ką tik pasakė. Ir biurokratinė sumažėjo, ką rengėtės daryti. Dar vienas dalykas. Aš atidžiai klausiausi, jūs kalbėjote apie tai, kad e, dar nesurinkta reikalinga dauguma, kad būtų priimtas sprendimas taryboje. Bedros ponas Čiološ e, teigia, kad jis buvo pasirengęs tą daugumą surinkti. Ką jūs apie tai, man, ką jūs apie tai manote? Ir e, TTIP e, sutartis yra kitas svarbus klausimas. Manau, kad tai aktualu visiems ūkininkams. Todėl manau, kad turite atverti duris dėryboms. Pani posėl Aguilera. Pone Aguilera. Ačiū pirmininkė. Aš esu šio komiteto nauja narė ir parlamento nauja narė. Malonu su jumis susitikti, įdomu išgirsti komentarus. Kalbėsiu apie maisto grandinę. Mums kelia susirūpinimą, kad nors komisija paskelbė komunikatą apie piknaudžiavimą maisto graninėje, tačiau veiksmų padėčiai ištaisyti nesijimama. Maisto grandinėje jaučiama daug spaudimo. Dėl didžiųjų didmenininkų veiksmų tai grandiniai veikti tinkamai yra labai sunku, todėl tikimės daugiau veiksmų iš komisijos komisija, e, padėčiai taisyti. Imkime imkime uogų rinką. Prancūzija nustatė Ispanijos sunkvežimio apmokestinimą Prancūzijos teritorijoje, dėl to paduotas skundas, ar galite tai komentuoti? Pone Ajuzo, ačiū pirmininkė. Aš stengsiu kalbėti trumpai, nes klausimai ir komentarai kartojasi. Pirma, ar ėmėtės veiksmų išspręsti ginčių su Maroku dėl pomidorų kainų, e, vyšninių pomidorų situacija kelia susirūpinimą sektoriui? Ar numatote kokiu nors valdymo priemonių BRO e dėl daržovių rinkos? Taip pat e, ankstesnė kalbėtoja teisingai pastebėjo problemą susijusią su uh, Ispanijos sunkvežimiais, o dėl vynoginų ir vyno deleguotųjų aktų panašu, kad komisija dėlse mums tas dėlsimas mm, kelia susirūpinimą. Toliau dėrybos su pasaulio prekybos organizacija. Kiek veiksmų erdvės savo komisija pasiliko, kad apgintų geografinės nuorodas, Europos geografinės nuorodas. Ir paskutinis mano klausimas dėl pieno, ar yra numatyta priemonių, kurios palengvintų situaciją, kai nustos galioti kvotos. Pirmininkas, 30 pavardžių mano sąraše, prašau neviršyti vienos minutės. Ponas Sarasantos. Ačiū pirmininkė, aš esu naujas Europos parlamento narys, esu iš Portugalijos, 96 procentai pieno e, yra gaminami ne, ūkininkavimui nepalankiose zonose, taip pat aktualus Azorų salose. E, kvotos numatytos laikotarpį iki 2015 turėjo uh, užtikrinti lengvą pereinamąjį laikotarpį, tačiau iš tikrųjų tai nėra palengvintas laikotarpis, nes ūkininkai nebegali finansuoti gamybos išlaidų. Komisija per anksti ėmėsi vertinti pieno sektoriui dėktų priemonių poveikį ir reiktų įvertinti dabartinę pieno sektoriaus padėtį. Aš tikiuosi, kad jūs imsitės priemonių kurių dėka kurios padės ūkininkams ir pieno gamintojams. Kai kalbate apie e, papildomas priemonės e, skirtas kriziai įspręsti, ką jūs turėjote omeny? Przyjmujemy kolejnych zgłoszeń, bo i tak wszyscy nie zabiorą głos spośród tych, którzy... Daugiau į kalbėtojų sąrašą nieko neįtrauksiu, nes, manau, nepavyks išklausyti visų norinčių. Ačiū. Dėkoju generaliniam direktoriui. Labai gaila, kad nepavyko įgyvendinti korekcijų taryboje. Manau, kad turime gamintojams pasiūsti svarbų signalą apie kvotas. Kalbėjome apie nepalankęs ūkininkauti vietovės. Šią temą parlamente buvo parengtas pranešimas. Galiu pasakyti, kad Europos parlamentas teiks daug pakeitimų. Mums nepriimtina, kai kuriama papildoma biurokratinė našta šiame reglamente manau, svarbu mažinti biurokratiją ten, kur galime tai daryti. Dėl laisvos priekybos susitarimo man būtų įdomu sužinoti, kiek komisija prisideda prie žemės ūkio aspektų šiame susitarime. Ačiū. Ponas Jar. Dėkoju. Labai trumpai pakalbėsiu apie deleguotusius aktus yra numatyti koregavimo koficijantai tam tikriems augalams, ar jie tebe galioja, gal aš kažką praleidau. Kitas klausimas. Tam tikri skaičiavimo koficijantai miškininkystės srityje. Nežinau, ar čia viską teisingai supratau. Ir paskutinis dalykas - laukų ribos. Nežinau, ar teisingai supratau šiuos skaičiavimus. Taip pat norėčiau pasiteirauti ir kaip yra su par, pa, pašarais. Ačiū, ponas Andrew. E, Dėl deleguotojų teisės akto aš sutinku su to, kas jau buvo pasakyta. Man ypač aktualu, aktualus klausimas yra leidimas e, so, sodinti e, vyno sektoriuje. E, norėčiau e, išgirsti komisijos e, požiūrį. Mes neturime paskutinės e, informacijos apie tai. Noriu sužinoti, ar jūs tikrai sąžiningai apie tai kalbėjote. Prekyba internetu. Ar galite pateikti informacijos apie pažangą rengiant šį pasiūlymą? Taip pat e, vietos e, bendruomenių vaidmuo. Man tikrai nepriimtina, kad vietos bendruomenės negali dalyvauti kai kuriuose e, veiksmuose, sprendžiant svarbius klausimus. Dėl TTIP sutarties manau, kad čia būtina užtikrinti skaidrumą ir galiausiai dėl perspektyvų Jūs, esat, jūs pareiškėte, kad esate pasirengęs bendradarbiauti su mūsų komitetu. Ką Jūs manote apie komisijos ir mūsų komiteto partnerystę? Dziękuję pan poseł Mato, następnie pani poseł Gosia. Ačiū, ponas Matro, po to ponia Gaševska. Turiu pasakyti, kad Prancūzijai Ispanijai, Portugaliai rūpi atokus, e, nutolę regionai. Buvo pažadėta parengti dokumentą šią temą, tačiau jis taip ir nebuvo parengtas. Aš manau, kad reikia priemonių skirtų atokiems regionams. Norėčiau paklausti, kas numatoma šioje srityje. Be to, didelė dalis išlaidų dažniausiai tenka ūkininkams ir žuvininkystės sektoriui. Norėčiau paklausti, ar įgyvendinant dabartinius laisvosios priekybos susitarimus tikrai griežtai laikomas įsipareigojimų reikalavimų ir ar komisija dalyvauja darybose dėl žemės ūkio aspektų dėl naujų susitarimų. Ačiū ponia Goševska, po tėvo ponia Budots. Ačiū pirmininkė, generalinį direktoriau pasak Lenkijos žemės ūkio ministro pono Savički, e, yra vilties, kad Lenkijos ūkininkams nebus skirtos baudos už viršytas pieno kvotas. 56 tūkstančiai e, Lenkijos ūkininkų, skurdžiai gyvenančių Lenkijos ūkininkų grėsia ši bauda. Tos baudos gali siekti iki 50 milijonų eurų. Iš jūsų nieko negirdėjau apie pieno kvotas. Gal galėčiau paprašyti jūsų pasakyti Lenkijos ūkininkams, kad yra vilčių, jog jiem nereiks mokėti baudos už pieno kvotų viršymą. Ar vis dėlto manote, kad galbūt ta, tos baudos bus šiek tiek sumažintos, netokios drakoniškos, kokios yra siūlomos. Mes E, tikime pieno gamybą, mes skatiname pieno gamybą. Ir taip pat pasisakome už vadinamąjį minkštą nusileidimą. Tai yra sklandų perėjimą. Tačiau atrodo, kad Lenkijos ūkininkams ūkininkai vietoj to minkšto nusileidimo susidurs su milžiniška bauda. Kokia yra jūsų nuomonė šio klausimu? Man atrodo, kad Lenkijos ministras nelabai gerai dirba, jis tiesiog reiškia viltis. Ačiū, ponė Dots, po to ponas Lanigan. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad šiame komitete vyks labai reikšmingas dialogas dėl pieno sektoriaus ateities Europoje. Pavyzdžiui, Šiaurės Airija, Airijoje mano rinkiminė apygarda ribojasi su Airijos Respublika ir E, pieno kvotos yra kliūtis gamybai. Kvotų atsisakymas padidins gamybos apimtis. E, bet e, mo problema yra labai reali tiems ūkininkams, kuriems aš atstovauju. Dėl maisto tiekimo grandinės labai svarbu imtis pastangų ir stengtis naikinti maisto tiekimo grandinės skirtumus. E, aš taip pat pritariu tam susirūpinimu, kuris buvo išsakytas dėl e, jautienos e, gamintojų Šiaurės Airijoje. Maisto grandinėje yra daug trikdžių ir ūkininkai yra priversti taikstyti su kainomis, o ne jas nustatyti. Dėl T-tip um, šis susitarimas gali turėti milžinišką poveikį um, ūkininkams ir um, visam žemės ūkio sektoriui. Ačiū. Ačiū. Norėčiau dabar padaryti trumpą pertraukėlę ir paprašyti pono Haitemą pasisakyti žodis jums. Ir manau, kad mes visi turėtume atsistoti. Thank you very much, uh, Chair. I would like... Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu olandų kalba, tai bus lengviau. Savo kolegų Europos parlamento narių vardu Van Hasenkamp iškrėja, kurie taip pat dirba Žemės ūkio komitete. Norėčiau paprašyti jūs tylos minutę pagerbti uh, MH17 lėktuvo e, skrydžio katastrofos e, aukų ir jų šeimų narių atminimą. Ačiū. Ačiū. Bardzo dziękuję Państwu. Wszyscy pozostajemy. Norėčiau padėkoti visiems. Mes reiškiame užuojautą jums ir aukoms. Mm. Ir žinoma, perdosime jūsų pasiūlymą užsienio reikalų komitetui. Manau, kad būtent tas komitetas turėtų nagrinėti jūsų iškeltą klausimą. Dabar grįžtame prie mūsų diskusijų temos, ponas Flanagan. Ačiū už suteiktą žodį. Uh, Airija, Airijos Respublika įstojo Europos Sąjungą tam, kad galėtų prekiauti savo produktais visoje Europos Sąjungoje. Ir kaip jau sakė du kalbėtojai, mums dabar kyla problemų e, siekiant parduoti savo produktus per tą nematomą sieną į Šiaurės Airiją ir taip pat į, į Didžiąją Britaniją. E, Aš suprantu, kad Airijos kooperatyvų judėjimo atstovai kreipėsi į generalinį direktoratą šio klausimu ir jiems buvo pasakyta rasti įrodymų. Visa tai tęsiasi jau 20 mečius, problema neišspręsta. Norėčiau sužinoti, ką komisija ketina daryti, kad išspręstų tą labai ilgai besitęsiančią problemą mes, mes esame žlugdomi kartelių ir įvairių grupių, kurios kišasi į jautienos sektorių. Taigi, ką tiksliai ketina daryti ES? Aš tikrai nematau naudos, e, darbo čia naudos, jeigu nieko negalime padaryti. Mes gaminame produktą ir negalime jo parduoti per tą nematomą sieną. Kažkas turi būti padaryta, kad iš, būtų išspręsta keletą dešimtmečių trunkanti problema. Ačiū, ponas Kalinovski, o po to ponas Ren. Ačiū. Generalinis direktorius, teikdamas, pristatydamas, sakė, kad ne, nepritarė tarybos siūlomam koregavimo koficijentui iš tikrųjų nėra svarbu, ar ūkininko šalis yra viena iš ES teigėjų ar nauja valstybė narė. Nuo to nukenčia visi ūkininkai, bet ypač nukenčia tie, kurie į ES įstojo prieš dešimt metų. Iš tikrųjų, kvotos turėjo būti panaikintos 2007 metais, kai mes pasirašėme stojimo sutartį. 15 ES valstybių narių atidėliojo sprendimą. Jį pavėlino, pavėlino datą nuo 2007 iki 2015 metų. Ehm, kvotos yra paskaičiuotos pagal 2007 metus ir yra skiriamos baudos, tačiau turi būti numatytas ir koregavimas pagal riebumo koficijantą ir taip toliau. Ačiū. Dabar panas Rien. Ačiū, pirmininkė. Stiprus pieno sektorius prisideda prie ES konkurencingumo maisto srityje. Mes kūrėme pridėtinę vertę ir labai tikiuosi, kad ateityje ji bus geriau paskirstoma. Kaip komisija ketina atsižvelgti į Europos parlamento pranešimą dėl pieno, ypač ūkininkauti nepalankių vietovių požiūrių? Net ir ten, kur gamybos išlaidos labai didelės, reikia paramos. Ką darys komisija, kad būtų tesiama pieno gamyba tose regionuose? Kitas dalykas, jūs visiškai neužsiminėte apie miškininkystę. ES turi norėti plėtoti tvarę miškininkystę ji įeina į mūsų tvarę ekologinę ekonomiką, ypač šiaurės regionuose. Miškų savininkai, miškininkai, e, miškininkistės darbuotojai yra susirūpinę dėl ES biurokratijos. Kaip jūs ketinate užtikrinti, kad Europos Sąjungos miškininkystės teisės aktai geriau dėrėtų su geriau atitiktų subsidiarumo principą ir miškinkistės gyvenimo priemonės, tuo pačiu metu neprarandant konkurencingumo. Ačiū. Dabar ponas Vačiachovski, po to ponas Tarabela. Ačiū, pirmininkė. Seneka yra pasakęs, kad bausmės turi būti skiriamos ne už blogus darbus, bet e, siekiant užkirsti jiems kelią. Jeigu ateityje kvotų nebeliks, kokia prasmė dabar bausti ūkininkus už tai, kad jie praeitie viršijo kvotas? Ar, tai, ar tos sankcijos turi kokį nors prevencinį poveikį? Jos tiesiog susilpnins uh, ūkininkų bendruomenė nubaus ūkininkų bendruomenė, o kartais ir sužlugdys ūkininkus. Aš žinau, kad sprendimus čia priima taryba, tačiau komisija turėtų pateikti aišku pareiškimą, kurio parodytų, kad nėra prasmės skirti baudas. Um, komisijos tvirta pozicija šiuo klausimu, kad baudų nereikia, tikrai būtų sveikintinas dalykas. Aš manau, kad reikia stabdyti baudų skirimą. Jeigu šiemet kvotos nebus viršytos, jokių būdų neturi būti skiriama. Tai čia kalbėjo ponas Vaičiachovskiai, jis yra e, teisėjas ir buvęs Lenkijos auditorų narys. Ponas Tarabela, aš kalbėsiu, ačiū, viena tema, kuri jau buvo paliesta TTIP klausimų. Mm, žinoma, atsakingas ir kompetentingas komitetas tuo klausimu yra tarptautinės priekybos komitetas, tačiau žemės ūkio skyrius gali labiausiai pajusti tos sutarties pasiekmes. E, reikia E, pasirūpinti aukštos pridėtinės vertės e, gaminiais, tačiau Europa pasaulio kontekste yra svarbi pasaulinė gamintoja, kuri paiso tam tikrų kokybės ir aplinkosaugos normų, ypač aukštų aplinkosaugos normų. Ir atsižvelgiant į šio klausimo svarbą, e, dėl to ir baiminamasi, kad vyks nesažininga konkurencija. Ir E, ypač kalbant apie abipusišką e, normų pripažinimą. Manau, kad reikia išlaikyti atidumą, išlikti labai atidiems e, šiais klausimais šioje sutartyje. Nu, Merci, Monsieur le Président. Il y a cinq ans, euh, j'ai. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Depanu. Dirbau Europos parlamente prieš tai ir pamenu, kad e, dauguma parlamente balsavo už pieno kvotų panaikinimą 2015-aisiais. Buvo baiminamasi tuo metu, kad rinka bus labai nepalanki mažiems gamintojams. Ir šiandien aš esu tikrai e, susirūpinęs, aš esu vieno iš Prancūzijos ūkininkavimo regionų asociacijos vadovas ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į riziką, kuri iškyla dėl e, dėl melžiamų karvių. Toliau e, kaimo vietovių dikumėjimas. Tai natūralus procesas. Mes, politikai, turime reaguoti, kad užtikrintume tam tikrą balansą kaimo vietovėse. Užtikrintume, kad visos teritorijos būtų apgyvendintos. Pan poseł Buda, następnie pan poseł Miller. Pan poseł. Ponas Būda, paskui ponas Milleris. Domnule, domnule direktor, foarte pe scurt vreau să vă întreb. Uh, Rusia interzis. Pirmininkė, generalinį direktoriau, turiu porą klausimų. Rusijos federacija uždraudė jautinos importą iš Rumunijos dėl karvių pasitlygės. E, yra pateikti tokie kaltinimai, tačiau nėra jokių įrodymų. Tai yra būdas bausti Rumuniją. Rusija taip pat uždraudė įvežti bulves iš ES ir mėsą iš Vokietijos. Kokia yra komisijos nuomonė, kokios išvadas yra padariusi komisija? Toliau dėl pieno. Ar komisija ėmėsi kokiu nors priemonių dėl pieno produktų ženklinimo, kad būtų išvengta nesažiningos konkurencijos šioje srityje? Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Müller. O po to ponė Hazakam. Aš pati esu ūkininkė dirbanti pieno sektoriuje ir labai norėčiau, kad kitais metais pradėtų veikti apsaugos priemonės, apsaugos sistema. Esu nauja narė ir manau, kad vertėtų pakalbėti apie virškoti mokestį. Manau, kad pieno sektorius yra tas sektorius, kur problemų gali kilti mažiems, e, mažoms įmonėms, taip pat gali kilti problemų ir su aplinkosauga. Taip pat e, norėčiau pasteirauti apie poveikį tom šalims, kurios, e, kuriuose ūkiai yra labai maži, iki dešimties hektarų. Dėl regionis plėtros dialogo grupės. Labai svarbu, kad toje grupėje dalyvautų e, ir vietos valdžios institucijos. Reikia įtraukti jas į tą dialogą. Ačiū dabar poniam Azakam. Po to pana Sevasiem. Ačiū, pirmininkė šis komitetas nėra vienintelis, kuris yra atsakingas už ūkius. Jis atsakingas ir už gyvūnų gerovę. Kai gyvūnai vežami e, Europos Sąjungoje, kyla nemažai pavojų. Mm atsiranda pažeidimų ir manau, kad ir pieno sektoriuje problemų yra. Gyvūnai laikomi uždaryti, nėra ganomi ganyklose. Ir nors mes ir esame atsakingi už gyvūnų gerovę, apie tai nieko nebuvo pasakyta. Norėčiau paklausti, kaip komisija ketina e, rūpintis gyvūnų gerovę. Taip pat e, noriu paklausti, ar parlamentui bus teikiama e, gyvūnų tarptautinio vežimo direktyva. Ačiū dabar ponas Sebastian. Ačiū pirmininkė. Esu iš Valencijos turiu pasakyti, kad ūkininkai ir kooperatyvai susiduria su labai didelėmis problemomis. Ir čia norėčiau paminėti vieną iš tų problemų. E, kyla protestai prieš e, vaisių įvežimą, tai yra tokių vaisių, kurie įvežami iš trečiųjų šalių ir netitinka mūsų standartų ir kelia pavojų. Noriu paklausti, kaip komisija ketina daryti spaudimą toms šalims, kurios nesilaiko ES reikalavimų. Ačiū, ačiū, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar ponė Herens o po to panas Iglesijas. Ačiū. Norėčiau pasiklausti, ar komisija rengėsi tirti priemonės, kurių pagalba būtų galima išvengti pieno sektoriaus e, sviravimų, situacijos pieno sektorės sviravimų po to, kai bus panaikintos kvotos. Reikia gairių, kad jų pagrindų būtų galima reaguoti į kainas. Panagrinėjus kainų e, stebėsenos dokumentus, suprantame, kad, reiškia, kad reikia e, konkrečių priemonių e, kontroliuoti padėtį šioje rinkoje. Ir kadangi bus pasirašytas susitarimas su JAV, ir tai aktualu ir jautinos bei paukštienos sektoriams, kaip su galimybėmis užtikrinti e, geografinės kilmės nuorodas. Ponas Iglesijas. Ačiū, pirmininkė. Mus pasiekė gandai apie tai, kad ponas Junkeris norėtų viskas susijusi su TTIP sutartimi, taip pat ir žemės ūkio klausimais perduoti prekybos direktoratui. Tai reikštų, kad žemės ūkio, derantis dėl žemės ūkio skyriaus nebūtų jokios erdvės manevrams. Tai tikrai neigiamai atsilieptų ūkininkams. Gal galite patvirtinti, ar šie gandai yra tikri? Ponas Ropė po to ponas Iglesijas. Ačiū. Iš tikrųjų esu naujas narys ir du dešimtmečius dirbdamas savivaldybės merų e, pakankamai daug skiriau dėmesio kaimo plėtrai Ir šiandieną sunku man įsivaizduoti, kodėl iš civilinės dialogo grupės e, išbrauktas vietos valdžios atstovas. Tai manau, kad būtų labai naudinga ir komisijai turėti betarpiškai kontaktą tarp vietos valdžios ir komisijos ir tokiu būdu galima tik tai bendrai sudėjus pastangas toliau vykdyti komisijos e, e, reiškia kaimo plėtrą. Todėl norėčiau paprašyti grįžti prie šito klausimo ir surasti vietą šitoje grupėje būtent vietos regionų valdžių atstovams. Ačiū. Dziękuję. Jako ostatni pan poseł Grozes. Ačiū. Toliau ponas Grozes. Ačiū. Noriu padėkoti už pristatymą ir tikiuosi, kad mūsų darbas bus e, produktyvus, tačiau noriu nusiskusi tuo, kad nėra vertimo į graikų kalbą. Ir noriu pasiklausti, kodėl e, jo nėra, kodėl būtent graikų kalba nukentėjo. O žemės ūkio klausimais turiu daugybę klausimų ir, ir noriu išgirsti atsakymus. Uh, kaip e, bus su Graikija, ar, ar bus tiesiog leista e, toliau Graikijai plėtoti jos žemės ūkio sektorių, pramonės sektorių ir e, kaip bus su atsinaujinančios energijos šaltiniais. Ačiū. Hotelų potrzebują dobrej živności. Ko... Tie žmonės, kurie gyvena gerose viešbučiuose, be abejo nori ir gero maisto. Tuo ir baigėme pasisakymų klausimų raundą. Ir dabar visi sulaikę kvepavimą lauks atsakymų. Aš suprantu, direktoriau, kad jūs tikriausiai turėsite labai glaustai atsakinėti į visus užduotus klausimus. Linkiu jums sėkmės. Ačiū, noriu visiems padėkoti už klausimus. Ir visi užduoti klausimai rodo, kad kad mūsų laukia svarbios diskusijos per atinančius mėnesius. Nežinau, kiek turiu laiko, tikiuosi, kad daugiau negu vieną minutę atsakymams. Ir pabandysiu atsakydamas sugrupuoti atsakymus į grupės. Buvo užduota klausimų apie deleguotusius aktus, pieno sektorių, tarptautinės dėrybas bei kitus klausimus. Visų pirma, deleguoti į aktai. Tai aktualu daugeliui, atrodo daugeliui e, komiteto narių. Kaip jau sakiau, vienas deleguotosios teisės aktas, kurį buvo pažadėta e, pataisyti iki šių metų pabaigos, jau yra pataisytas. Naujas deleguotosios teisės akto pasiūlymas buvo atsiūstas parlamentui Liepos 18. -ąją. Ir juo riebumo koregavimo koficijantas koreguojamas nuo 0,3 iki 0,7 procentų. Tačiau kalbant apie kitus deleguotusius aktus, ypač dėl BŽUP reformos, taip pat e, ekologizavimo priemonių, komisijos e, pareiškimas e, šiais klausimais išlieka nepasikeitęs, turiuomenį tai, ką komisija sakė plenarinėje sesijoje kur komisijos atstovai pasižadėjo apibendrinti patirtį ir įvertinti, kas pasiekta e, užtikrinant ekologiško zonų išlaikymą. Ir pirmieji metai, kai, kai tai bus daroma, bus 2015. -tieji komisija supranta, kokia administracinė našta e, sukūriama valstybėms narėms ir gamintojams ir siekia užtikrinti, kad ta našta būtų kiek įmanoma mažesnė ir kad visos procedūros gamintojams būtų supaprastintos ir kad už tai atsakingi direktoratai to siektų. Taigi mes laikomės savo pasižadėjimo ir darysime viską, kad iš anksto jūs informuotumėme apie situacijos e, kaitą. Ir tai apima ir BŽUP supaprastinimą. Mes esame įsipareigoję e, supaprastinti, sumažinti administracinę naštą. Buvo daug klausimų užduota apie e, dėl teisų sodinti vynogių, vynogynus skirtus vyno gamybai. Šios temos pristatymas numatytas kitam e, komiteto posėdžiui, kuris vyks rugsėjo mėnesį. E, yra ekspertų grupė, kuri dirba šio klausimu ir mes pirmą pasitaikiusią progą informuosime Agri komitetą šią tikrai labai svarbę temą. Ir Pažadame rugsėjo mėnesį ateiti komitetą ir pristatyti, kaip e, vyksta darbas rengiant šį deleguotą teisės aktą. Dar vienas teisės aktas, dėl kurio reikia susitarti ir kuris turi būti pristatęs parlamentui ir tarybai. Noriu pasakyti, kad mes esame Mes dirbame pagal labai aišku planą ir rengiamės ir tarybai, ir parlamentui šį teisės akto pasiūlymą pristatyti iš anksto, nes norime jį visų pirma apsvarsyti ekspertų grupėje ir taip pat supažindinti parlamentą su tuo teisės aktu, nes mes norime, kad, kad kad balsuojant dėl jo būtų pozityvus rezultatas, todėl informuosime jūs iš anksto. Ir galite įtraukti į komiteto darbo tvarkę ir šį klausimą. Pieno sektorius. Tai buvo viena iš dominuojančių temų. Daug kas pasisakė už tai, kad būtų padidintas pieno uh, atsiprašau, ne pieno riebumo e, koregavimo koficijantas. Komisija kaip sutarčių sergėtoja turėtų e, veikti remdamas įgaliojančiais e, teisės aktais. Pieno klausimas buvo labai nuodugniai svarstomas ir rengiant BŽUP reformą. Kvotų atsisakyti buvo nuspręsta 2008-aisiais ir tuo metu sprendimai nebuvo dar primami pagal bendrą sprendimų priimimo procedūrą, bet po paskutinės reformos jau sprendimai buvo priimami pagal bendrą sprendimų priimimo procedūrą ir pieno kvotų klausimų niekas nepasikeitė. Nuo 2008 jau e, po penkerių metų pereinamojo uh, to minkštojo nusileidimo laikotarpio reikia eiti toliau. Tokia yra teisinė situacija. Noriu pasakyti, kad mes puikiai suprantame e, visą susirūpinimą, kurį išsakė skirtingų šalių atstovai. Bet taip pat noriu pasakyti, kad diskusijose vykusiose taryboje mes pristatėme šį klausimą, nes įvyko dvi, e, du tarybos posėdžiai išskirti šiam klausimui ir didelė valstybių narių grupė išsakė susirūpinimą dėl tų ūkininkų, kurie nusprendė neviršyti kvotų. Bet jie nenori, kad e, tie ūkininkai susilauktų bausmių sankcijų dėl to, kad baigėsi uh, E, kvotų taikymo laikotarpis. Baigėsi paskutinieji e, tiekimo, pieno produktų tiekimo rinka metai. Ir vertinimai valstybių narių yra labai skirtingi, taip pat ir nuomonės, kaip toliau spręsti šį klausimą. Nebuvo prieita iškios išvados eiti viena ar kita kryptimi, nes nebuvo iškios daugumos už tai, kad būtų pritaikytas koregavimo koeficientas dabartinėje situacijoje. Atsižvelgiant į visą išsakytą susirūpinimą, manau, kad turime priminti, aiškiai pasakyti, ko, kokia, koks teisinis pagrindas galioja ir kokiu teisiniu pagrindu remdamasi komisija dirba. Noriu pabrėžti, jog, kalbant apie pieno sektorių, pieno kvotų klausimą. Nenoriu komentuoti čia atskirų valstybių ministrų pasisakymų, bet mes e, patikslinsime teisinę situaciją ir tuomet būsime pasirengę sudėkti daugiau informacijos ir valstybėms narėms. Ką galėtumėme daryti pieno sektoriuje? Ką mes nuveikėme pieno sektoriuje? darėme viską, kad sistema taptų skaidresnė. Jau minėjau apie tai, kad egzistuoja galimybė jūsų komiteto nariams pristatyti pieno stebėsenos organizacija. Ji jau veikia, mes ją sukūrėme savo direktorate. Tai e, tarnyba, kuri e, stebi situaciją šiame sektoriuje, taip pat rengia prognozes ir e, platina informaciją visiems suinteresuotiems, visoms suinteresuotams šalims, ūkininkai taip pat gali gauti tą informaciją ir mes esame pasiruošę ir jums pristatyti tos organizacijos darbą. Galėtume tai padaryti, kuomet pristatysime BŽUP reformą ir, ir surinka susijusius klausimus. Padėtis pieno rinkoje manau, bus e, tolesnių diskusijų tema, nes dar išklausysite komisijos atstovo pristatymo apie pieno e, priemonių paketą. Toliau klausimai apie dėrybas dėl prekybos ir investicijų sutarties. Noriu pasakyti, kad Agri direktoratas yra atsakingas už dėrybinius skyrius susijusius su žemės ūkiu. Mes bendradarbiaujame su kitomis komisijos tarnybomis, ypač su priekybos direktoratu šiais klausimais. Ir žinoma, stengiamės savo darbę būti kiek įmanomas, išlikti kiek įmanomas skaidresni civilinio dialogo grupėje, grup, tarp civilinio dialogo grupių ir yra prekybos. Yra ir prieky, už prie, prekybos klausimus atsakinga grupė, kur e, atsava, yra savaim ir laisvos prekybos partneriai. TTIP sutartis buvo minėta ne kartą ir informacija apie tai turėtų būti suteikta rugsėjo mėnesį jūsų komitetui. Bus pristatyta dėrybų įga. Manau, kad tuomet gausite ir daugiau informacijos, nes iki šiol, kaip, kaip žinote, buvo tik tai pasikeista nuomonėmis dėl prieigos prie žemės ūkio produktų rinkų. dėrybos žemės ūkio klausimais dar tik prasideda. Tai taip pasitartis apima ir kitus aspektus, pavyzdžiui, ne tik tarifus, bet ir reglamentavimo klausimus. Dar vienas žemės ūkio sektorių svarbus klausimas yra geografinių e, kilmės nuorodų apsauga. Ir išsamesnės informacijos apie tai sulauksite kitame komiteto posėdėje. Taip pat išgirsite apie pasiektą pažangą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį ir tai, kad vyksta išsamus keitimasis nuomonėmis dėl dėrybų dėl TTIP e, INTA komitete Europos parlamente. Nes tas komitetas yra pagrindinis komitetas atsakingas už laisvos prekybos sutartis. Mes savo ruoštų vertiname uh, visų tokių panašių sutarčių galima poveikį žemės ūkio sektoriui. Taip yra ir kitų neseniai sudarytų sutarčių atveju ir tų, kurios yra rengiamos. Ir žinoma, jūsų komitetui pageidaujant esame pasirengę suteikti jums informacijos šiais klausimais. Buvo užduota klausimų dėl pilietinio dialogo grupių. Iš tiesų praėjusią savaitę priemiau sprendimą dėl pilietinio dialogo grupių reformos. Tai padaryti yra mano kompetencijų dalis pilietinio dialogo grupės išliko nepasikeitę daugelį metų, nežiūrinti tai, kad mūsų politika labai smarkiai keitėsi ir buvo nuspręsta pakeisti pilietinio dialogo grupės, siekiant užtikrinti daug didesnį skaičių nevyriausybinių organizacijų atstovų, jų galimybės dalyvauti ir užtikrinti, kad būtų aptarti e, visi žemės ūkio politikos aspektai. Noriu taip pat pasakyti, kad mes darydami tai dirbame tikrai skaidriai. Buvo paskelbtas e, e konkursas e, dirbti keturio, visose keturiolikoje grupių ir sulaukėme nemažos kiekio e, prašymų, pareiškimų. Mes paskelbėme prieš tai visus atrankos kriterijus ir galiausiai išsirinkome 65 pareiškėjus. Tai yra daug daugiau nei dabar yra atstovų pilietinio dialogo grupėse ir dabar atstovavimas yra labiau subalansuotas. Praėjusį penktadienį buvau susitikęs su, su visų šių grupių atstovais ir pristačiau, paaiškinau jiems priimtą sprendimą ir taip pat papasakau, koks bus šio, kokie bus tolesni žingsniai susiję su šiuo sprendimu. Taip pat noriu pasakyti, kad E, yra geras pagrindas tolimesniam bendradarbiavimui. Žinoma, ne visi prašymai buvo patenkinti, kai kurie pareiškimai buvo atmesti dėl to, kad e, pareiškimo autoriai netenkino atrankos kriterijų. Pavyzdžiui, viešosios institucijos kaip po tokios negali automatiškai tapti pilietinio dialogo grupės nare. Bet taip pat noriu pabrėžti, kad yra ir kitų forumų, kur e, svarstom, svarstomi su žemės ūkio sektoriumi susiję klausimai. Pavyzdžiui, kaimo e, žemės ūkio tinklas, taip pat Europos inovacijų partnerystės. Tai yra kiti labai svarbus reikšmingi forumai, kuriuose svarstomi e, kaimo plėtros politikos klausimai bei, bei su BŽUP susiję klausimai. Buvo užduota klausimų apie konkrečius aspektus, sudėtingą vaisių ir daržovių rinką, ypač persikus ir ryžius. Matau, kad jūsų komiteto šiandienos darbo tvarkėje dar yra numatyti klausimai susiję su e, vaisių ir daržovių sektoriaus veikla, pavyzdžiui, gamintojų organizacijų aspektai, manau, kad šiame kontekste bus galima tai svarstyti. O kalbant apie rinką, e, apie visą šį klausimą, noriu pasakyti, kad komisija stebi situaciją ir pastelkia visas egzistuojančias galimybės, kad tinkamai išspręstų šiuos klausimus. Mes žinome apie tai, kokia yra susidariusi padėtis Persikų rinkoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, bei taip pat žinome, kokia padėtis yra susidariusi su ryžių importų iš besivystančių šalių ir tikrai atidžiai analizuojame šią padėtį ir e, svarstome, kokiu priemonių galėtumėme imtis. Mes taip pat žinome apie tai, kokioje padėtyje yra atsidūrę e, uogų augintojai, pavyzdžiui, Lenkijoje vyšnių gamin, augintojų situacija yra gana sudėtinga. Toliau konkretus klausimai dėl pomidorų klausimo ir santykių su Maroku. Noriu pasakyti, kad mes e, taikome teisės aktus reglamentuojančius e, rinkos kainą ir buvo ir vyko diskusijos su Maroku dėl, toma, atsiprašau, dėl pomidorų tiekimo į rinką ir techniniai klausimai buvo apsvarstyti, dabar situacija yra iški ir mes tiesiog mm, taikome pamatinį ir deleguotosios teisės aktą ir jų pagrindų yra nustatoma pomidorų kaina. Tai yra pas, taikome galiuojančią procedūrą. Buvo klausimas apie geografinės e, kilmės nuorodų apsaugą e, prekybos sutartimi bei PPO kontekste. Noriu pabrėžti, kad viso, visais atvejais darybose dėl laisvos prekybos sutarčių su visais partneriais e, yra įtraukiamas skyrius dėl geografinės kilmės nuorodų apsaugos. E, toks skyrius yra e, sutarties su Kanada, dėl kurios buvo sėkmingai susitarta. Vyko labai e, sudėtingos dėrybos su pietų Pietų Afriką. E, buvo deramasi ir su Merkosur e, šalimis ir su jungtinėmis valstybėmis, tai taip pat dėrybų kontekste, taip pat dėl to deramasi. Pasaulio prekybos organizacijoje mes kiek įmanoma stengiamės užtikrinti geografinės kilmės nuorodų apsaugą, tačiau, kaip žinote, e, pasaulio prekybos organizacijoje yra susidariusios įvairios šalių grupės ir kai kurios yra suinteresuotos užtikrinti prekių ženklų apsaugą, tačiau kai kai kurios šalių grupės pasisako už kitokias priemonės. Mes esame labai aktyvus ir bandome įtikinti kitas pasaulio prekybos organizacijos narės, kad verta mm, turėti privalomą registrą ir užtikrinti uh, didesnę geografinės kilmės nuorodų apsaugą maisto produktų atveju. Tuo tarpu galioja tokia apsauga vyno ir alkoholinių gėrimų uh, sektoriuje. Buvo klausimas ir apie apribojimus E, Rusijos paskelbtų paskelbtus apribojimus neįsileisti kai kurių gaminių. Rusija yra e, PPO narė ir mes dedame visas pastangas, kad išspręstume šį klausimą ir kad būtų pašalintos kliūtis e, Europos gaminių eksportui į Rusiją, skaitant ir jautienos iš Rumunijos eksportą. Mes laikomės labai konkrečios politikos dėl e, galvijus polingiforminės encefalopatijos ir kitų, pavyzdžiui, e, lygų afrikinio keulių maro taip pat. Ir taip pat dirbame, kad įtikintume savo prekybinius partnerius taikyti tarptautinės epizodijų organizacijos ir kitų e, institucijų taisyklės ir, ir, ir pašalinti nepagristus apribojimus, bet žinoma, labai greitų rezultatų čia negalima tikėtis. Buvo žodas klausimas ir apie minškininkystės sektorių. Tai tikrai aktualu ES valstybėms narėms. Iš tikrųjų, aš neminėjau daugybės dalykų, klausimų, kurių pristatymus lauksite kitose, kituose komiteto posėdžiuose. Miškų sektorius. Šiuo metu nėra bendros miškų politikos, bet agri direktoratas glaudžiai dirba su valstybėmis narėmis, rengdamas miškininkystės strategiją. Ir mes taip pat esame aktyvus uh, E, rengiant saistančio pobūdžio susitarimą dėl miškininkystės. Ir šiuo klausimu dar reikia pasiekti kai kurių klausimų išsprendimo tarptautiniu mastu. Be jokios abejonės yra daugybė ir kit, kitų klausimų, kuriuos verta nagrinėti. Svarbus klausimas tai maisto tiekimo grandinė, problema labai aktuali. Agri direktoratas dalyvavo rengiant komunikatą apie šį klausimą. Ūkininkai mums labai rūpi. Mes norėtume padidinti jų galės dėrybose, derantis dėl maisto grandinės veikimo Yra kelios priemonės, kurias galima pasitelkti, kad ūkininkai kolektyviai kartu galėtų veiksmingiau dėrėtis ir naudingiau parduoti savo produktus. Dėl kelių elementų dar turime aiškintis, diskutuoti. Kiek supratau, jūs pageidaujate, kad mes atidžiau stebėtume tą klausimą. Jei pageidaujate, aš vėliau pateiksiu reguliariai išsamios informacijos jūsų komitetui apie, šį, apie šią sritį. Toliau. Dėl ECNN ginčio ir dėl tinklapio, tam tikro tinklapio naudojimo internete ir problemų, kurios iškyla geografinių nuorodų srityje, konkrečiai vyno gamintojams, mes susisiekėme su ta minėta organizacija ir jie nusiteikė su mumis diskutuoti dėl tos problemos. Na ir be, be jokios abejonės verta aptarti organinės ūkininkystės klausimą Dabar apie tai plačiai nekalbėsiu, bet jau yra paskelbta, kad rugsėjo mėnesį vyks diskusijos apie ekologinę ūkininkystę. Sunku man būtų čia per porą minučių aptarti tą plačią sritį. E, tai tie mano minėti debatai vyks rugsėjo pradžioje. Dar buvo užduotas klausimas apie pieno žymėjimą etiketėmis. Galiu pasakyti, kad tas klausimas šiuo metu yra vertinamas. Mes rengiame įvertinimą pieno produktų žymėjimo etiketėmis įvertinimą. Vėliau sulauksite daugiau informacijos tuo klausimu. Manau, laikas man stabdyti savo pranešimą, nes pirmininkas man indikuoja, kad laikas lekia. Dėkuoju Jums už klausimus. Galbūt ne į visus atsakiau, bet ilgainiui į juos atsakysiu rugsėjo mėnesį ir vėlesnių sustikimų metu. Ačiū. Nuoširdžiai dėkoju generalinį direktorių. Jums pavyko aptarti ištisą spiečių klausimų. Jūs aptarėte įvairiausias BŽUP reformos sritis. Ir apgailestauju, kad turėjau stabdyti jūs, riboti jūsų kalbėjimo laiką. Mums jūsų atsakymai iki atostogų labai naudingi. Mes ne tik atostogausime, bet susitiksime ir su ūkininkais jų kartėje derliaus metas. Jūsų atsakymai apie pieną ir deleguotusius aktus labai naudingi. Aišku, daug kas priklausys nuo tarybos, nuo ministrų, ar pavyks ten susitarti ateityje. Mes pageidautume, kad taryba dirbtų skaidriau. Koordinatorių posėdėje buvo aptartas ES ir JAV darybų klausimas įvairūs e, prekybos su trečiosiomis šalimis klausimai. Tie svarbus klausimai rūpi ir ūkininkams. Mums svarbi situacija ryžių, uogų, persikų rinkose ir kitų svarbių produktų rinkose. Derliaus metu mes taip pat stebėsime situaciją, o po šešių savaičių vėl šis komitetas rinksis į posėdį ir diskusijas pratesime. Ačiū direktoriu, daugiau klausimų nėra. O jei kam nors vis tiek trūksta informacijos, galėsite užduoti klausimus kitame posėdėje. Ačiū direktoriau už jūsų indėlį į mūsų susitikimą. Mūsų darbo atvarkėje liko dar daug klausimų. Ponės ir ponai, jei neprieštaraujate, dirbsime taip. Direktorius turi išeiti, bet lieka jo darbuotojai. Ir kitas darbuotojas klausimas. Tai ES bendrasis biudžetas 2015 finansiniai, finansiniai metai. E, ponas Jar pagal greitąją procedūrą yra parengęs nuomonės projektą. Tik tai anglų kalba ir komentarus turime pateikti šiandien. Ponas Jar, ačiū Pirmininkė, jūs viską teisingai išdėstėte. Mus spaudžia laiko limitas, turime jo laikytis. Tenka apgailę stauti, kad nuomonė parengta tik anglų kalba. Pradėsiu nuo to, kad Liepos 25 diena, penktadienis, 12 valanda yra terminas, iki kada galima pateikti pakeitimus. Liepos 25, 12 dienos. Suprantu, kad tai labai trumpas terminas. Dabar aptarsiu dokumentą. dokumento tema biudžetas. Akivaizdu, kad žemės ūkio biudžetas nedidinamas. Savo nuomonėje aš aptariu tarybos siūlomus biudžeto mažinimus ir siūlo vadovautis komisijos pasiūlymais, jie realistiškesni. Nuomonėje nurodau, kad valstybės narės turi dėti visas pastangas dėl antrojo ramšio produktų, kad už juos būtų pilnai sumokėta. ne apie produktus, o apie projektus, atsiprašau, kalbama, kad jie būtų pilnai apmokėti. Labai svarbu, kad biudžetas būtų aiškus, aiškiai suprantamas. Mm. Taip pat svarbu, kad nauji projektai būtų finansuojami iš naujų lėšų. Tai labai svarbu, dėl to kolegė Liuling labai džiaugtųsi, jei taip įvyktų. Tarkime, vyno sektoriaus biudžetas neturėtų būti mažinamas. Komitete tam daugelis pritarė. mes turėtume koncentruotis ir į pirmą, ir į, ir į antrą į ramščius. Išmokos visoms 28 valstybėms narėms turėtų būti išmokėtos kuo greičiau. Taip pat turėtume mažinti biurokratinių kliūčių. Ypač svarbi yra pieno mokykloms programa taryba siūlo mažinti finansavimą tai programai. Mes turime užtikrinti, kad ši programa ir toliau būtų vykdoma praktiškai. turime analizuoti, kodėl programos kartais neišnaudojamos. Paaiškėja, kad e, jas išnaudoti trukdo biurokratiniai reikalavimai. Pirmininkas, ačiū, kas nori užduoti klausimų arba komentuoti. Kalbėtojai skiriama vieną minutę. Prašau. Ačiū pirmininkė, aš esu naujas komiteto narys. Prašau patikslinimų, gavau šį dokumentą vieną kalbą šiandien 10 ryto, o pakeitimų terminas yra šios savaitės pabaiga. Naujų narių yra daug. Kol kas su savo darbuotojais dar ne visi susiderinome, o biudžeto procesas yra labai svarbus, jo pasiekmes yra labai svarbios. Noriu paklausti, ar tokia darbo tvarka yra įprastinė, tokie trumpi terminai? Ir galbūt yra kokių nors mechanizmų, kaip šis komitetas galėtų pratesti pakeitimų teikimo terminą. Pirmininkas vyko rinkimai, po to buvo tam tikra pauzė ir netrukus vasaros atostogos. Štai tokie dalykai ir supančioja mums rankas. Suprantu, kad jūsų netenkina situacija, tačiau čia jums belieka pasitikėti tais parlamento nariais, kurie čia jau dinga, dirba seniai. Jie stebės situaciją, kad viskas vyktų sklandžiai. Pirmininkė. Norėčiau komentuoti kolegos pasisakymą ir numatoma, kad gamybai skirtas biudžetas sumažys. Manau, kad svarbiausias dalykas buvo gamintojų organizacijų pertvarkymas. Ir būtent todėl aš pritariu Europos komisijos išsakytam pasiūlymui e, didinti biudžetą šioms organizacijoms. Tačiau dabar noriu konkrečiai paklausti, kaip aš turėčiau elgtis, ar pateikti pakeitimą iki penktadienio, ar ne. Tiesiog noriu praktiškai išsiaiškinti, kaip elgtis. Ponas Rodė. Ačiū, dėkoju pranešėjui už atliktą darbą. iš principo galime pritarti. Tačiau dauguma Aldė narių nelabai pritarė pieno mokykloms ir vaisių mokykloms programoms. Tai nieko naujo. Mes atmesime pasiūlymą didinti tų programų biudžetą, bet šiaip kitiems jūsų minėtiems dalykams pritarėme. Ačiū toliau, ponas Flanagan. Aš irgi esu naujas parlamentaras ir pritariu kolegai iš Airijos. Jis pageidauja daugiau laiko pakeitimams. Ir atsakymas tipiškas, taip aš ir įsivaizdavau ES atsakymą. Ir taip įsivaizduoja mano rinkėjai, kad mes tarsi kišamės į sprendimų prieimimo procesą. Įvyko rinkimai, ne visi senieji nariai sugrįžo, vadinasi, jais nepasitikimama. Ir dabar mums pametėjamos nuomonės, į kurias mums neleidžiama įsigilinti. Rinkimai vyko dėl tam tikros priežasties. Labai apgalėstavome, kad mes jums sukeliame nepatogumų, tačiau būkime demokratiški. Yeah, well, ir aš noriu įsikišti. Aš esu naujas komiteto narys, nors ne parlamento naujas narys. Mes kalbame apie nuomonę 1500 mm, žodžių. Man rodos įmanoma perskaityti tokią nuomonę ir susidaryti nuomonę per kelias dienas. Pieno ir vaisių mokykloms programos nėra naujas dalykas. manau, kad visiškai įmanoma šį darbą atlikti iki vasaros atostogų. Bueno, yo también quiero sumarme a, a la opinión que. Pone Rodrygės, pritarsiu kolegoms, kurie kalbėjo apie laiko terminus. netinkamai organizuojamas laikas aptariant tokį svarbų klausimą. Tai yra ES žemės ūkio biudžetas. Dvi dienos, tik dvi dienos pakeitimams pateikti. Antra, pastebėjau, kad siūloma gerokai mažinti kaimo plėtros lėšas. Kategoriškai tam prieštaraujame. norėčiau konkrečiai žinoti, kokios biudžeto dalys dėl tokio mažinimo nukentės. Ačiū, dabar suteiksiu vėl žodį ponui Jar. Aš pats noriu pabrėžti, kad ūkininkai šio biudžeto laukia, laukia kaimo plėtros projektų, biudžetų komitetas laukia mūsų nuomonės, jeigu nuomonės neparengsime, neatliksime to, ko iš mūsų tikimasi. Aš suprantu, kad kai kurie kolegos sunerime, tačiau sukamės, kaip galime iš esamos situacijos. Ponas Jar, ar norite kalbėti, klausė pirmininkas. Ponas Flanagan vėl nori kalbėti praėjo du mėnesiai po rinkimų. Vis dar neturime kabineto, kabinetų, neturime telefonų. Jei turėtume kabinetą, kur galėtume skaityti šios svarbius dokumentus ir telefonus skambinti, tai pakaktų laiko. Bet kol kas mes kaip nomadai, benamiai klaidžiojame po šiuos pastatus. Ir Suteikite man kabinetą, suteikite man e, telefoną, perskaitysiu tada dokumentą ir nereikės čia mums dalyvauti šitame farse. Nenarzekajmi, nenarzekajmi, pan posel Jar. Ja gut, erstens äh, vielleicht zum Trost an die Kollegen. Ponas Jar. Pirmiausia, dėl laiko terminų. Ir man tie terminai nepatinka patinka, tačiau turite suprasti, kad biudžetą reikia priimti laiku. Ūkininkai ir kaimo vietovių gyventojai nesuprastų, jeigu pinigai nebūtų skirti išmokoms. Tai paskutinis biudžeto projektas, kurį svarstame. Atsiprašau, ne paskutinis biudžeto projektas, kurį svarstome. Atsiminkime, kad per septynerius metus laikotarpio viduryje bus peržiūra. Daug mūšių dar vyks dėl šio septynerių metų biudžeto. Daug biudžeto mažinimų numatoma. Bus galimybė peržiūrėti biudžetą, numatoma biudžeto mažinimų biudžeto skiriamo kaimo plėtrai, kaimo vietovėms. Ir jau žinome, kokius mūšius mums teks kovoti. Apeliuoju jūsų supratingumą. Turime priimti biudžetą laiku. Biudžetų komitetas nusprendė e, laiku visą tai padaryti Galbūt galime pateikti savo komiteto pasiūlymą dėl tolesnių metų. Man taip pat šitas laiko terminas e, labai nepatinka, nes norėjau leistis į išsamesnės diskusijas. Dėjau visas įmanomas pastangas. Dabar dėl subsidijų. turėsime pateikti savo pakeitimų pasiūlymus komisijai. Dėl mokyklų programų aš šiek tiek skeptiškai nusteikęs. Matau ir gerų, ir blogų dalykų programuose. Siūlo visiems kalbėti su komisijos atstovais. Tai galimybė patobulinti tas mokyklų programas, atsikratyti biurokratinių kliūčių. Šiuo metu tos programos apaugusios biurokratiniais dalykais. Jas reikia supaprastinti ir tada sulauksime sėkmės. Labai džiaugčiausi, jei galėtume argumentuoti, kad mums reikia daugiau pinigų. Kaimo plėtra, antrasis ramstis, ten numatoma biudžeto mažinimu, nes pagal finansinį planą lėšų tiesiog nepakanka. Numatoma, kad bus daugiau lankstumo valstybės narės pačios galės diskutuoti, į kokias rytis norės koncentruotis. Be biudžeto mažinimo neišsisuksime, nes toks yra bendras sumanimas. Dar sik atsiprašau dėl laiko termino. Mums tai nepatinka, turime diskutuoti, kaip to išvengti ateityje. Rozumieme, dziękujemy, przypominam, że popra... Viską supratome, ačiū. Pakeitimus galite teikti iki penktadienio, o komitete balsuosime rugsėjo trečią dieną. Atsiprašau, kad terminai tokie trumpi. Šeštas punktas E, pagalbos schema e, tiekiant vaisius švietimo įstaigoms. Sveikinuosi su Žemės ūkio generalinio direktorato direktoriaus pavaduotoju, ponu Kotie. Jis yra atsakingas už žemės ūkio rinkas, tiesioginę pagalbą ir e, ekonominę analizę bei komunikaciją. Jis pristatys mokykloms skirtas programas. Tos programos labai svarbios, mes jas remiame. Naudodamasis progą, norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kiek valstybių narių mm, pasisako už teisinio pagrindo keitimą ir nori pasirinkti 43 straipsnį, tai reiškia, kad Europos parlamentas netektų galimybės dalyvauti bendro sprendimo procedūroje dėl pasiūlymo turinio. Mums atrodo, kad komisija pritarė parlamento nuomonį dėl to, kaip turėtų būti aiškin, aiškinama sutartis. Dabar žodis e, generalinio direktorius pavaduotojui ponui Kortė. Ačiū, pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę trumpai pristatyti pasiūlymus. Komisija tą pasiūlymą patvirtino Sausio 30 dieną jis jau buvo išsamei aptartas taryboje ir labai džiaugiamės, kad parlamentas dabar pradeda nagrinėti šį pasiūlymą. Mes ketiname su jumis e, glaudžiai bendradarbiauti, ypač bendradarbiausime su pranešėju, kad e, rūdienį galėtume žengti kitus žingsnius. Kalbėsiu trumpai, nes, kiek suprantu, jūs atsiliekate nuo savo grafiko. Pateiksiu tris pastabas. Pirmiausia, trumpai paaiškinsiu, koks yra šio pasiūlymo tikslas. Manau, kad svarbu jį priminti, nes tas pasiūlymas yra gana kontroversiškas ir jau šiandien po pietų girdėjome tam tikrų kontroversiškų pastabų. Taip pat pristatysiu pagrindinius pasiūlymo elementus ir taip pat papasakosiu, kokios diskusijos vyks su kita teisėkuros institucija, tai yra taryba. Visų pirma, pasiūlymo tikslas. Komisija atliko labai išsamų ir rimtą poveikio vertinimą. Taip pat ieškojame tos programos pridėtinės vertės ateis. Ir viskas, ką matote tame pasiūlyme, yra grindžiama išsame analizė ir įvykusiomis konsultacijomis. Mm, mes siekiame, kad tai, ką siūlysime, būt, atitiktų subsidiarumo principą ir kad programa būtų lengvai valdoma. Prie to aš dar grįšiu. Ir išriškėjo keturi svarbus elementai susijęs su pasiūlymo tikslu. Pirma, akivaizdu, kad labai mažėja tam tikrų šviežių produktų vartojimas. Vaikai vartoja mažiau daržovių, vaisių ir pieno ir tokia tendencija stebimo visoje Europos Sąjungoje. Antra, būtina keisti tam tikrus negerus mytybos įpročius, vaikų mytybos įpročius. 2020 e, metais kas trečias vaikas iki 16 metų bus nutukęs, 2008 metais tokių buvo tik ketvirtadalis. Labai svarbu, kad ES užmėgstų realius ryšius su šeimomis, su vaikais, ypač miestų vietovėse. 30 milijonų vaikų jau mm, pasinaudojo tą programą ir šios programos kaip tik yra pavyzdys, kaip galima priartinti ES prie žmonių. Ir žinoma, būtina supaprastinti sistemas, apie tai jau buvo užsiminta ir matote, kad tose programuose mes stengiamės mažinti biurokratiją, e, palengvinti procedūras valstybėms narėms, kad valstybės narės ir švietimo įstaigos galėtų lengvai įgyvendinti programas. Ir Kokiegi yra pagrindiniai pasiūlymo elementai? Pirmas yra tas, kad dvi programos, kurios dabar yra atskiros, tai yra daržovių ir pieno programos, yra sujungiamos į vieną. Taigi vaisių ir daržovių programų, vietoj vaisių ir daržovių ir pieno programos turėsime vieną. Taip pat numatome ir lankstų įgyvendinimą. E, pasiūlyme numatome, kad lėšos būtų panaudojamos remiantis viena daugiametė strategija, kurią parengs valstybės narės su tikslais, uždaviniais ir įgyvendinama bus lankščiai. Viskas priklausys nuo valstybių narių ir regionų poreikių. Programai skiriamos lėšos bus truputį didesnės nei dabar, bus sudėti du vokai ir mm, kasmet siūloma 200 30, 230 milijonų eurų vietoj 150 milijonų ir 80 milijonų, kaip yra dabar. Taip pat maždaug 30 ar 50 procentų reikalavimų, kurie galioja dabar, bus panaikinti. Tai yra ataskaitų teikimo reikalavimai, bet to reikės renkti vieną strategiją. Yra numat, numatom ir kiti supaprastinimai, kurių dabar išsamei nepristatinėsiu. Dar vienas svarbus elementas - lankstumas. Žinoma, dalyvavimas tos, toje programoje bus savanoriškas, pačios valstybės narės pres ar dalyvauti mm, ir lėšų paskirstimas vaisiams ir daržovėms ar pienui mm, bus lankstus, bus galima lengvai pervesti lėšas iš vienos programos dalies į kitą. kokių problemų gali kilti, kokių klausimų gali kilti dabar prasidedančiame procese. Pirmininkas jau paminėjo teisinio pagrindo klausimą. Mes pasirūpinsime, kad pasiūlymas būtų grindžiamas 42 ir 43 straipsnių, kad būtų numatytas visapusiškas parlamento dalyvavimas teisėkuros procedūroje. Taryba vienbalsiai patvirtino nuomonę, kad teisinis pagrindas pasirinktas neteisingai, kad reikia remtis 43 straipsnio trečia dalimi, o tai reiškia, kad parlamentas nebūtų įtrauktas į šį procesą. Kitas dalykas - produktai. Kokius produktus galima tiekti mokykloms pagal šią programą? Valstybės narės šiuo klausimu reiškia įvairias nuomonės. Mm, dauguma mano, kad reikėtų įtraukti daugiau produktų, neapsiribojant vien pienu ir šviežiomis daržovėmis ir vaisiais. Ir būtent šiuo klausimu mes labai norėsime diskutuoti su jumis, mes norime išgirsti parlamento nuomonę šiuo klausimu. Žinoma, būtina prisiminti, kad reikia supaprastinti programą, kad ji būtų lengvai valdoma ir ta, pasirūpinti, kad ta nedidelė europinių pinigų suma būtų išleidžiama ten, kur turės didžiausią poveikį. Ir čia aš vėl grįžtų prie subsidiarumo ir poveikio vertinimo. Ir trečias dalykas, kurį noriu trumpai paminėti, tai yra Mm, lėšų perskirstimas pieno programai. Pieno programa įeis į bendrą programą, bet turime susitarti, kaip pinigai turi būti paskirstomi tarp valstybių narių. Taigi ačiū dar kartą už suteiktą galimybę pristatyti programą ir lauksiu tolesnių diskusijų su komitetu šiuo svarbiu klausimu. Ačiū. Dėkoju. Ačiū. Ir Tikiuosi, kad ateityje kalbėsite trumpiau. Dabar ponas Andrew. Viena minutė. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasitikslinti, kai ką aš išklausiau jūsų pasisakymo ir aš noriu pasiklausti apie teisinius aspektus. Dėl 43 straipsnio antros dalies, ar galima tai jį formaliai vertinti, nes jūs sakote, kad ar, ar tai yra teisės tarnybos pozicija, ar ji jau parengta ir ar ji dar tik bus svarstoma. Kitas dalykas - vokelių valstybėms narėms klausimas, to negalime ignoruoti. Buvo dvi pozicijos išreikštos. Kai kurios valstybės e, akcentavo istorinį kriterijų, e, ir kitos siūlė tas sumas skirstyti pagal valstybės narės. Ir koks scenarius dabar galioja? Ar kiekviena valstybė turi imtis kažkokių formalių žingsnių ir kaip apsprendžiamas vokelio dydis? Ir dar vienas dalykas, esminis klausimas, jį išdėlės aptarėti, aptarėte tos programos e, poveikis ir jos vertinimas keičiant žmonių mytybos įpročius. Ar galite tai pakomentuoti? Jūs minėjote studijas, kurios buvo parengtos, ar galėtumėte plačiau jas pakomentuoti? Ačiū. Dziękuję. Proszę pani poseł Hans Garcia. Jedna minuta. Bardzo proszę. Ačiū dabar ponė Herans Garcia. Ačiū pirmininkė. Noriu pateikti du klausimus. Ispanija pasiūlė išplėsti tas programas, įtraukti, pavyzdžiui, jas tokius produktus kaip jogurtas ar sultis, jeigu tik būtų griežtai mm, stebimas e, cukraus e, kiekis tose produktuose. Aš manau, kad mm, tai būtų naudinga. Lėšų paskirstimas, mano nuomonė, turi būti atliekamas taip pat kaip vaisių ir daržovių sektoriuje. Reikia atsižvelgti į mažiau palankes vietovės ir taip pat į gyventojų skaičių. Manau, kad tas paskirstimas neturi būti m, mm, automatinis vienodas, reikia atsižvelgti į realybę. Ačiū. Dabar, ponė Petir. Hrvatska nije sudjelovala u postojećim programima. Ačiū. Aš e, norėčiau pasakyti, kad Kroatijos Respublika nedalyvavo anksčiau e, vaisių ir daržovių bei pieno e, programuose skirtose mokykloms. Ir Kroatija finansavo tą programą iš savo nacionalinio biudžeto. Aš norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl duomenų nacionalinių uh, E, statistinių duomenų panaudojimo, kuriuo pagrindu kuriamos programos. Kroatijos atveju tie e, duomenys yra netinkami, nes remiamasi istoriniais duomenimis, įvertinant e, finansinius pajėgumus ir mes atsidurėme nepalankioje situacijoje. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai ir paprašyti, kad Kroatijos Respublika neatsidurtų nepalankesnėje situacijoje lyginant su kitomis šalim, šalimis šių programų gyvendinime. Ačiū. Toliau ponia Maliai. No. E, ponia Valiai, kalbant apie šiuos du klausimus, noriu iškelti štai kokį klausimą šių programų tikslas yra skirtingas ir jos gyvendinamos yra skirtingai, bei dalinimas tų produktų vyksta skirtingai. Aš noriu akcentuoti sunkumus, kurie iškils, pavyzdžiui, tiekėjams produktų, nes, nes kalbame labai skirtingus sektorius ir skirtingo pobūdžio produktus. Taip pat e, e tas toks tų programų sujungimas tikrai nepalengvins viso jų įgyvendinimo. Taip pat ryšių, viešų ryšių kampanija, ryšių kampanijos siek, siekia skirtingų tikslų pristatant šias programas. Ir todėl aš baiminuosi, kad pasieksime priešingo, nei pageidaujame e, poveikio. Ar noriu atkreipti jūsų dėmesį šias problemas? Ačiū. Toliau ponas Kalinovski po jo ponė Senera. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad tos programos neturėtų apimti tik pieną, vaisius ir daržovės, bet taip pat apdirbtus maisto produktus, pavyzdžiui, jogurtus, vaisių sultis, e, pieną su priedais tos programos turėtų tapti patrauklesnėmis e, tiems, kur, kur, kur, kur, kam jos yra skirtos mūsų vaikams. Pone Senera, po jos ponas Noihe. Ačiū. Norėjau pakalbėti apie šių programų kriterijus. reikėtų skatinti ne tik didesnį vaisių, daržovių, pieno suvartojimą, bet taip pat ir sezoninių e, gaminių vietoje išauginamų pagaminamų maisto produktų vartojimą, įtraukti ir ekologiškai ūkininkaujančių e, ūkių produkciją arba bent jau pasakoti vaikams apie tai, kad būtina rinkti sezoninius gaminius ir vietos produkciją. Pone Neuhel, paskui ponas Danta. Jei siekiame pakeisti vaikų mytybos įpročius, tai reikia tai kiek įmanoma ankstyvesnėme amžiuje. Ši programa yra skirta švietimo institucijoms, iš esmės yra skirta mokykloms, Todėl aš noriu, ir aš noriu paklausti, ar ši programa apims e, iki mokyklinio e, įstaigas vaikams, skirtas vaikams iki šešių metų, nes kuo anksčiau vaikai pradedami mokyti apie tokius mytybos įpročius, tuo geriau. Ponas Dantam po, po jo ponas Ropė. Pone, ponas Dantan. Pirmininkė, aš noriu pakalbėti apie metodo problemą. Prieš metus mes apie tai kalbėjome svarstydami BŽUP reformą ir parlamentas pateikė labai nemažai pakeitimų e, dėl šios programos skirtos vaisių ir pieno dalymui mokykloms. Ir komisija sulaukė nemažai pasiūlymų, kai kurie iš jų yra atsispindi šiame tekste, tačiau tekstas e, pakeistas už po pusės metų ir atrodo, kad po, po metų mes vėl susilauksime dar vieno pareiškimo, dar vieno pristatymo. Taigi, viena vertus mes kalbame apie supaprastinimą ir beveik nuolatos siekiame keisti tekstą, kito tarpu pasiūlymas jau yra ir mes jį galėjome patvirtinti prieš metus. Taip pat noriu pastebėti, kad daugelis dalykų buvo nuspręsti e, trišalėse dėrybose. Ir aš jau pasigendu to, kas buvo tų pasiūlymų, kurie buvo pristatyti. Noriu paklausti, gal kitais metais E, ar, ar nebus kitais metais vėl tas pats mm, panašus tekstas pristatomas? Dabar ponas Ropė, po to ponas Skreja. Er aan mee, aan mee mogen werken dat, uh, dat het in Nederland van start kwam. En het was zo positief als ik kijk naar Capina. Iš tikrųjų, būtų gerai, kad šis pasiūlymas būtų patvirtintas. Uh, ir, ir tam pasiūlymui pritarė vaisių e, ir kitų daržovių gamintojai, bet aš tikiuosi, kad bus daromas pastangos, kad iš tikrųjų ta programa įsivėgėtų. Ačiū dabar, ponas Ropė. Kad e, labai gerai, kad e, programa šiek tiek yra supaprastinama E, reiškia, išplečiama galimybės jos, sakykime, biurokratizmui mažinti. Teko man e, pakankamai nemažai dirbti su mokyklom e, įgyvendinant šitą programą ir labai svarbu būtų matyti dėl viešųjų pirkimų supaprastinimo, kadangi įtraukti vietinius gamintojus yra labai svarbu ir dėl darbo vietų, ir dėl veiklos, ir dėl kokybės tikrinimo, kas labai svarbu, kad vaikai matytų visą procesą kaip e, tie produktai atsiranda, kaip jie juda, tai kartu ir ūkdymo proceso dalis. Ir manau, kad e, programa galėtų rekomenduoti toms mokykloms e, valstybės nariams kartu įtraukti į švietimo programą. Dar yra į ūkdymo planus. Dar yra vienas dalykas, ypatingai, sakykime, pas mus Lietuvoje, tai kad reiškia, vaikai būtent šito amžiaus nuo 6 iki 10 metų gauna nacionalinį nemokamą maitinimą arba pietus ir tada mm, gaunasi, kad e, šitie produktai atskiruose tada mokyklose kaip ir e, papildomi gaunasi ir tada jų vartojimas šiek tiek sumažėja. Todėl būtų labai svarbu lankstumas suderinti ir su nacionaliniam programom. Ačiū. Pan poseł Eriksson. Thank you. I will Ačiū, uh, aš kalbėsiu trumpai. Manau, kad svarbu vaikams pasiūlyti kokybišką maistą, kad jie būtų sveiki ir auktų sveiki, tačiau aš šiek tiek skeptiškai vertinu tai, ką mes kūrėme čia Europos Sąjungoje siekdami šio tikslo. Man atrodo, E, visų šalių vyriausybės, manau, turėtų imtis šios užduoties ir, ir rūpintis šiuo, šią programą, o ne patikėti to Europos Sąjungai. Me, mano šalyje, pavyzdžiui, niekas nesako, kad reikia Europos Sąjungos, kad būtų galima vaikams dalinti bananus. Dziękuję pan poseł Ferron. Ačiū. To ponas Ferro. Ačiū. Norėčiau taip pat kai ką pasitikslinti. Naujasis reglamentas e, bus skirtas e, yra, yra tarsi skirtas vaikų ugdymui, vaikų švietimui. Noriu paklausti, gal reiktų ar negalime paskatinti, įtraukti nuostatas, kurios skatintų vietos produkcijos e, dalinimą. Taip pat e, reiktų akcentuoti ne tik mytybos įpročius, bet ir taip pat vietos produkciją ir, ir apie tai pasakoti vaikams. Toliau ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai kas mano, kad produktų sąrašas yra per trumpas, bet jeigu perskaitytumėte 23 straipsnio 5 dalį, pamatysite, kad e, kiekviena šalis gali tą sąrašą keisti ir įtraukti papildomai vaisių į jį pagal tai, ką ji gali pasiūlyti, ką ji turi. Reikia supaprastinti tų produktų įgyjimo tvarką. Rumunijoje tokia programa e, gyvoja jau kurį laiką ir tikrai pasiteisino. Toliau ponas Rūdė. Ačiū pirmininkė. Nesirašau kalbėti šiose diskusijose. Bet išklausęs kitų kalbėtojų, manau, kad čia nėra tiek daug mytybos specialistų, bet noriu Jums priminti, kad Lisabonos sutartyje yra nuostatos, kurių vertėtų nepamiršti. Ten kalbama apie subsidiarumą. Ir mūsų sprendimai, ką siūlyti vaikams valgyti mokyklose ir darželiuose yra nacionalinio lygmens, nacionalinės kompetencijos sprendimai ir tą turėtų spręsti nacionalinės ir regioninės uh, valdžios nariai. Pirmininkas, ačiū. Bet yra dar ir socialinis Europos aspektas. Ponas Flanagan man atrodė, kad Europos Sąjunga atsirado tam, kad mes taikiai sugyventume, tačiau dabar mes varstome, ką mūsų vaikai turėtų valgyti pusryčiams. Ir apie tai kalbame komiteto posėdėje, tuo tarpu, kai e, Airijos Respublikos ūkininkai negali pardavinėti savo produktų laisvai, nes egzistuoja nematoma siena tarp mūsų ir Didžiosios Britanijos. Jie yra ant savižudybės lenkščio, nes situacija tikrai yra prasta. O čia mes sėdėdame, svarstame, ar vaikams duoti kivius ar bananus. Aš duosiu savo vaikams, ką norėsiu. Tai tą patį darys ir mano kaimynai. Europos Sąjunga čia nieko dėta. Ji tampa juokinga šioje situacijoje. Ačiū. Iš tikrųjų, tai viena populiariausių ES programų, bet manau, kad bus dar galimybių ateityje išsamiau šį klausimą pasvarstyti. Pone Kortė, bet labai trumpai. Žodis jums. Dėl juridinio pagrindo Komisijai nereikia nieko keisti, ji laikosi savo pirminio pasiūlymo dėl juridinės bazės ir pasiūlymas e, nesikeičia, tokia yra oficiali komisijos pozicija ir, ir čia galiu Jūs patikinti tuo dėl produktų įvairovės, dėl sąrašo produktų. Vietoje pagaminti ir ekologiškai produktai yra ypač E, skatinami ir sezoniniai gaminiai, sezoniniai produktai. Taip pat norėčiau pakomentuoti e, pastabą dėl 23 straipsnio 5 dalies išsakyto komentaro. Aprepti galima išplėtoti pasitelkiant švietimui skirtas priemonės pagal tą nuostatą. Ir programa yra laisvanoriška, niekas nėra verčiamas e, dalyvau, dalyvauti joje, nei, nei viena valstybė, nei viena mokykla. Tai tiesiog yra siūlymas, kurio galima pasinaudoti. E, lėšų skirstimas ir konkreti Kroatijos situacija, norėčiau atsakyti ir tai paaiškinti. Dėl vaisių ir daržovių mūsų siūlomi kriterijai yra vaikų, kuriuo remiamės vaikų skaičius, statistiniai duomenys. Jis yra gana paprastas. Pieno dalinimo programoje mes remiamės istoriniais duomenimis e, bei atsižvelgiame į vaikų skaičių. Čia kriterijus yra gerokai sudėtingesnis ir turime dar jį apsvarsyti su valstybėmis narėmis. Mes suprantame, kad tai sudėtingas klausimas. Vaikų amžius, nuo kada jie gali dalyvauti tokiose programose, nuo dviejų metų. Man čia atsakymas taip pat paprastas. Ir pono Dant Kita klausimas. Kodėl vėl sugrįžtame prie šio pasiūlymo po ilgų disk, jau įvykusių diskusijų? Ir atsirado du nauji dalykai. Visų pirma, dėl auditų audito rūmų paskelbtos ataskaitos, į kurią norėjome atsižvelgti ir taip pat e, parengtos e, dėl, dėl pieno sektoriaus situacijos. E, mes padarėme tam tikras išvadas, kurias įtraukėme į šį pasiūlymą. Ačiū. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Pieno ir kitų, dėl pieno ir kitų gaminių mokykloms e, bus parengtas pranešimas e, šią temą ir dar turėsite galimybę išreikšti savo nuomonės ateityje. Ir dabar septintasis darbo tvarkės punktas. Gamintojų organizacijas, e, veiklos programas, e, vaisių ir daržovių sektorius, reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimas po 2007 reformos. E, Šis parengtas dokumentas paremtas e, informacija surinkta iš valstybių narių 2008-2010 metų laikotarpiu. Komisija savo išvadose teigia, kad e, e, šiame sektorėje išlieka daugybė trūkumų. Ir komisija taip pat nurodo, kad e, paskesniuose etapuose ji galėtų pateikti pasiūlymų. Mm, ko, keisti šį vaisių ir daržovių sektorių. Žodis e, direktoriaus pavaduotojų kortė. Kiek įmanoma trumpiau kalbėkite, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes parengėme šią ataskaitą, nes tai numatyta pagal bendrą rinkos organizavimą ir mes vertiname 2007-aisiais e, įgyvendintos reformos poveikį ir taip pat kaip tai atsiliepia gamintojų organizacijoms ir įvairias organizacijas vieninčioms struktūroms. Aš galėčiau trumpai pristatyti pagrindinės e, šios ataskaitos išvadas. Visų pirma, be bejonės reikia toliau e, stiprinti gamintojų organizacijas. Ir pirmiausia, tose valstybėse narise, kur tų organizacijų yra mažai. Kur... Pateiksiu e, skaičių. Išaugo tų organizacijų skaičius nuo 32 Bet situacija valstybėse narėse yra labai skirtinga. Kai kuriuose valstybėse yra tik 10 procentų tokių organizacijų. Pavyzdžiui, 10 procentų vaisių ir daržovių gamintojų susivienyje į organizacijas. Rumunija ir Bulgarija būtų tokie pavyzdžiai. Kitose valstybėse narėse, mano, mano paties, Niderlanduose arba Belgijoje, net 80 procentų visų gamintojų yra susivienyje į organizacijas. Taigi egzistuoja didžiuliai skirtumai ir situacija mūsų tikrai netenkina. Ir todėl mes raginame ir parlamentą, ir kitus e, imtis priemonių šiuo klausimu per finansinę paramą arba keičiantis pažangiają praktiką bei žiniomis ir patirtimi. Laikas e, čia taip pat yra svarbus veiksnys, nes, atspir... nes kai kurioms valstybėms narėms reikia daugiau laiko. Jei pažvelgsime, kuo tos organizacijos užsima, ko, kokias priemonės, kokiamis priemonėmis jos, jos disponuoja. Daugybė gamintojų organizacijų e, dėmesį skiria tiekimui į rinką, aplinkos saugai, kokybės užtikrinumai, bet mes manome, kad per mažai dedama pastangų krizės e, valdymui, krizės pasiekmių šalinimui. Mm, šiame teisės akte numatoma, numatomos įvairios galimybės e, gamintojų organizacijoms imtis priemonių krizės atveju. Ir, tik, ir panaudota tik 2,8 procentai visų lėšų skirtų tam tikslui. Ir trečia išvada, kurią, kurios priėjome, yra tai, kad e, dėl taisyklių, dėl nuostatų sudėtingumo, taip pat dėl to, kad nėra teisinio aiškumo, kaip įsteigti naują gamintojų organizaciją, kad tai yra du didžiausi trūkumai daugeliu valstybių narių. Ir mes bandome situaciją keisti, vyksta gana platus procesas ir siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos taisyklės, siekant užtikrinti supaprastinimą ir sumažinti biurokratiją. Ačiū, kad išklausėte ir aš tikiuosi jūsų indėlio šiuose svarbiose diskusijose. Taryboje taip pat vyko diskusija dėl to, kada komisija galėtų parengti naujus pasiūlymus. E, tai akcentuojama tarybos išvadose. Ir taip pat komisija padarė pareiškimą taryboje šio klausimu tą progą. Žinoma, aš dabar negalėčiau nieko pasižadėti, nes e, kaip tik formuojama nauja komisija ir aš noriu palaukti, kol atsiras naujas komisaras. Nebejoju, kad tai bus netrukus ir tuomet galėsime atsakyti jums, pasakyti tiksliau. Ačiū. Ir pirmasis Pirmoji kalbės Herans Harsija. Ačiū, pirmininkė. Turiu vieną minutę, per kurią noriu pasakyti, kad būtų tikrai gaila, jei neišsiaiškintume, ar bus nuostės teisės akto pasiūlymas ar ne. Tai ypač svarbus klausimas. Ispanija yra viena iš šalių kur yra problemų su gamintojų organizacijomis, su jų steigimusi. Turime suteikti gamintojams svarbesnį vaidmenį maisto gamybos grandinėje. Jei panagrinėsime, pažiūrėjau, įstatymą galiojant Ispanijoje šio klausimo, aš nemanau, kad jis labai palankus gamintojams. Labai svarbu, kad tas dokumentas, kurio mes dar nematėme, su kuriuo nesusipažinome, uh, E, numatytų ir geras krizių valdymo priemonės, nes e, bendros rinkos organizavimas yra svarbiausios, vienos svarbiausių priemonių. Iš tikrųjų, nėra tiek daug lėšų skiriama eksperimentiniai produkcijai arba moksliniams tyrimams. Manau, kad tai vienas iš būdų užtikrinti didesnį konkurencingumą ir užtikrinti didesnį stabilumą gamintojams ir tai padėtų jiems atsispirti nesažiningai konkurencijai iš trečiųjų šalių, kur net nesilaikoma tų standartų, kurio jiems privalu laikytis Europos Sąjunga. Taigi tikrai susidomėjimu laukiu naujo pasiūlymo. Ačiū. Toliau ponas Liuazu. Šiame E, dokumente kai kurie dalykai yra šokiruojantis. Bandymas viską suversti gamintojams yra nesažiningas, nes vykas ta didžiulė nesažininga konkurencija už es ribų. E, prancūzų gamintojai bando atsispirti šiai konkurencijai. Tai, dar, kiti svarbus dalykai tai neteisėtas darbas, kuris tampa svarbiu veiksniu. Norėčiau ypač pakalbėti apie persikų ir nektarinų gamintojus šalies pietose ir kad apie, pakalbėti apie tai, kad jiems ypač sunku išgyventi, nes 30 procentų sumažėjo jiems jų plotams skirta teritorija. Bardzo dziękuję pani poseł Aguilera. Pani... Dėkuoju toliau, ponia Aguilera. Ačiū pirmininkė. Šiame pranešime per daug pabrėžiami neigiami dalykai. Aišku, kai kurios aspektus reikėtų e, koreguoti, tačiau nepaminėto geri rezultatai. Kokybės, paslaugų gerinimas, aplinkos saugos mm, pasiekimai Ir tas pasakytina ir apie mano valstybę. Vaisių ir daržovių BRO e turėtų būti e, grindžiamas gamintojų organizacijomis. Norėtume mažinti biurokratiją, norėtume duoti daugiau paskatų, kad gamintojų organizacijos būtų įsteigiamos. Kita vertus, nenorime, kad gamintojų organizacijos pernelyg išsipūstų. Taigi, radikalių perversmų tikrai nepagidaujame. Šiokių tokių korekcijų čia reikia ir tiek. Toliau. Pone Jėglė, kuri. Sveikinu, ponė Jėglė, kuri užsuko į mūsų komitetą pasiklausyti. Ponas Antrijo, trumpai peržiūrėjęs šį dokumentą ir, atsiž... ir vertinant komisijos svarstymus pateikti teisės akto pasiūlymą, galbūt reikėtų paspartinti pas mūsų komitete numatytą e, pranešimo savo iniciatyvą rengimą dėl vaisių ir daržovių e, rinkos ir tame pranešime galėtumėme pasvarstyti ir galimas e, hipotezės ateities darbui kalbant apie rinkos organizavimą, galbūt būtų verta e, pas, pasidomėti ir galimybėmis e, pagal antrąjį ramstį paraginti e, gamintojus tele, organizuotis ir pa, pa, palengvinti tuos procesus. Pan poseł Kalinowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie dyrektorze, producenci. Ponas Kalinowski, pirmininkė, gerbiamas direktoriaus pavaduotojų. Vyšnių serbentų, juodųjų serbentų ir raudonųjų serbentų gamintojai mano valstybėje susiduria su didžiuliais sunkumais. Kainos toli gražu nepadengia gamybos kaštų. Jie, tie gamintojai, laukia ne tik e, laikinos paramos, bet ir <clears throat> ilgalaikio sprendimo. Kodėl gamintojų grupėms neleidžiama atlikti pirmo lygmens produktų apdorojimo, perdirbimo. Augintojai to pageidauja, jie tikisi ES paramos. Perdirbėjai juk gauna paramą modernizavimui. Ar neturėtų būti jie priversti sudaryti sutartis išskirtinai su ES augintojais? Ponas Dorfman. Ačiū, pirmininkė. neužsimkime vien kritiką, pabrėžkime ir tai, kas teigiama. Aš esu iš regiono, kur, kuriame šios priemonės taikomos. Anksčiau mano regione buvo 30 obolių augintojų, dabar liko tik tai 2. Tai suteikia min, peno mintims apie reformą apie tai, kokio ligmens organizavimas turėtų būti. Turėtume apsvarstyti, pagal kokius kriterijus gamintojų ir augintojų organizacijos yra steigiamos. Neturime stengtis įtraukti bet ką ir visus. Turime įvertinti, ar mums užteks finansinių išteklių. Europos vaisių ir daržovių gamintojai turėtų steigti protingas, realias organizacijas, o ne šiaip fiktyves organizacijas skirtas tik tai ES pinigams pasimti. Reikalinga Ir labai žinoma įdomu, kad tarp valstybių narių yra labai dideli skirtumai, vienose tik 10 procentų, kitose 80 procentų apjungta. Tai matyt rodo, kad yra pakankamai skirtinga situacija ir gamintojai ir perdirbinėtojai yra skirtingų, sakykime, lygių. Aš šiek tiek domėjusi Lietuvos situacija, tai nėra šalis, kur būtų daug organizacijų ir e, bent jau mūsų Lietuvoje pakankamai stambus gamintojai yra užėmę didžiulę rinkos dalį, didžiulę nišą ir įsisprendė savo klausimus, o smulkiems pakankamai sudėtinga susikurti tos organizacijas ir e, smulki, smulkiems parama ir prieimas pakankamai sudėtingas. Todėl manau, kad e, reiktų na, daryti įdirbį, kad e, kuo daugiau galima būtų įtraukti būtent smulkių gamintojų, galbūt paramos lygis, e, steigimo, sakykime, sunkumai, pagalba juos įveikiant, kad galima būtų ir jie galėtų dalyvauti sėkmingai tose rinkose, tai spręstų ir kaimo plėtros klausimus, žinoma, spręstų ir žimtumo klausimus, ir darbo vietų steigimo. Ačiū. Pani poseł Schreier, bardzo proszę. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, als het gaat om de producentenorganisaties en de cijfers van Nederland. Eh, Ačiū pirmininkė. Eh, ponas Kortė minėjo <clears throat> skaičius iš Niderlandų. Ir matome, kad gaminto organizacijos yra svarbios. Jos turėtų būti nepriklausomos. Dalis lėšų turėtų būti skiriama inovacijoms. Kaip skatinti inovacijas? Pritarsiu ką tik kalbėjusiam e, kolegai, kad turime nepamiršti ir smulkiųjų, taip pat šeimos verslo įmonių ir taip skatinti inovacijas. Pone Petir. Didėjantis telkimasis į organizacijas mm, vaisių ir daržovių sektoriuje yra įdomus dalykas. Kai kur tas organizavimasis yra tik tai pradinės stadijos. Turėtume pagalvoti, kaip padėti tiems gamintojams, kurie nėra susitelkę į organizacijas. Norėčiau išgirsti komisijos atsakymą, kas e, rengs paskatas e, gamintojams telktis į organizacijas ir kas stebės pažangą. Mes galėtume pasvarstyti, kaip geriau panaudoti išteklius, didinti konkurencingumą. Taigi, kas atliks tuos rinkos tyrimus ir užtikrins, kad priemonės būtų įgyvendinamos? Ponas Dantan. Mums pateiktas pranešimas pateikia daug faktų, duomenų iš įvairių valstybių narių. Galbūt komisija, galė, komisija galėtų atlikti išsamesnę analizę, kur matytųsi, kaip valstybės narės įgyvenino tą politiką. Pranešime nematyti, ar įgyveninus tas priemonės, kurie nors valstybėje narėje atsirado daugiau efektyvumo lyginant su kito, kitomis valstybėmis narėmis. Pranešimas turėtų leisti valstybėms narėms mokytis vieniems, vienoms iš kitų. Pirmininkas, visiškai jums pritariu, labai svarbi jūsų šita mintis. Pone Makintaja, Ačiū pirmininkė. Šią temą aš aptariau savo iniciatyvos pranešime, kuris buvo patvirtintas parlamente kovo mėnesį. Tai labai man svarbu ir aš tikiuosi, kad man suteiksite daugiau laiko išimtinai. Prabėgo 15 metų ir tik mažiau kaip pusė ES augintojų priklauso organizacijoms. Nors komisija iki 13 metų siekia 60 procentų narystės. Mums reikia tokios sistemos, kuri būtų efektyvesnė ir labiau pritaikyta šio laikiniam sąlygoms. Mums reikia tokios sistemos, kuri būtų pigesnė administruoti ir mokėjimo agentūroms, ir organizacijoms. Ir mums reikia teisinio tikrumo, kad klaidų būtų mažiau, būtų mažiau atmestų finansavimo paraiškų. Trumpai tariant, sistema turi būti patrauklesnė. Nereikia koncentruoti tiekimo ir rinkodaros. Tai neturėtų būti vienintelė sistemos veikla. Tai svarbios rytis, tačiau ne viskas. Turime pasistengti, kad parama gamybai nesukurtų gamybos perviršio. Svarbu, kad gamyba reaguotų į rinkos poreikius. Produktivumas atsparumas, išteklių tinkamas naudojimas, masto ekonomika. Tai turėtų būti tikslai augintojams. Tai turėtų būti augintojų organizacijų tikslai pagal BRO reglamentą. Reikia koncentruotis į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir į tai, kad produktų vertė padidėtų. Prieštarauju tam, kad šią diskusiją ketiname nukirsti. Aš noriu pareikšti, kad e, labai apgalėstauju, jog e, nors esu vienintelė savo frakcijos atstovė, jūs nukertate mane per vidurį pasisakymo. Pirmininkas, jūs kalbėjote 2 minutės 13 sekundžių, ponė. Vadinasi, jums suteikta dvigubai laiko. Žinau, kad rengėte pranešimą, žinau, kad jums ta tema labai brangi, bet dabar kalbės ponas Nikolson. Pirmininkė, turiu jums pasakyti, jeigu šitaip dirbs Žemės ūkio komitetas ateityje, tai dievė sergėk. Pirma, šita salė nepakankamai talpi mūsų komitetui. Antra, žmonės čia iš pradžių dėstė ilgus išvedžiojimus, o kitus jūs nukertate. Per daug klausimų į darbo tvarkę įgrūsta ir, man atrodo, jums reikia koordinatorių sustikime posėdėje aptarti, kaip valdyti šitą komitetą, kad E, šitas ES žemės ūkio komitetas galėtų tinkamai dirbti. Pirmininkas. Ramiai. Man atrodo, visiems buvo suteikta po žadėtą minutę. Šitas posėdis įtarptas prieš vasaros atostogas. Poniai Makintaja suteikta dvigubai daugiau laiko nei kitiems nariams. Tai man atrodo, jūsų komentarai aštrokiai. Ateityje, aišku, bandysime laiką tvarkyti mm, sėkmingiau, tačiau šiandieninės darbo tvarkės klausimai visi svarbus. Nieko mes nediskriminuojame, išskyrus ponę Makintają, kuriai mes telėjome dvigubai daugiau laiko. Toliau. Komisijos atstovas. Aš galbūt pernelyg pesimistiškai dėčiau pranešimą ir liekiau į priekį per greitai nesupratote kai kurių subtilių niuansėlių, bet aš noriu pabrėžti, kad e, organizacijų srityje daug daroma. Ir inovacijos, ir aplinkosaugos priemonės noriu oficialiai tai pareikšti. Tačiau pranešime galite perskaityti, kad mūsų netenkina padaryta pažanga ir reikia dar labai pasistengti. Ponas Andriu teisingai pastebėjo, kad finansavimas prieinamas pagal antrąjį ramstį, tai yra kaimo plėtros programos, ir valstybės norėms dėrėtų būtent tuo finansavimu naudotis. Gamintojų organizacijos tai būdas mažiems gamintojams susitelkti, nes kartu jie daug stipresni nei po vieną. Tai reikalo esmė. Tai svarbu nes atliktos e, BŽUP reformos yra nukreiptos į rinkos orientavimą. Atsakomybė, didesnė atsakomybė užkraunama ant sektoriaus pečių ir labai svarbi priemonė yra gamintojų organizacijos. Maži gamintojai turi dirbti ranka rankon, kad jų ateitis būtų tvari. Man didelį įspūdį padarė ponios Makintaja mintis, aš norėsiu pratesti diskusiją su ją ir su visu komitetu, e, diskutuoti apie galimybę gamintojų organizacijoms dalyvauti e, antrinėme produktų perdirbime, apdorojime. Ypač tai svarbu krizės metu. Buvo paminėti ta situacija Lenkijoje juodųjų serbentų ir kitų panašių serbentų. Yra numatyta priemonių tokiais kriziniais atvejais, tačiau reikia organizuotis. Apgailestauju, kad kitais klausimais negaliu daug šiandien kalbėti, kaip tarnybos ehm, darbuotojas turiu atsargiai kalbėti. Aš tik galiu konstatuoti, kad vaisių ir daržovių sodininkystės srityje mūsų laukia dar daug iššūkių. Bardzo dziękuję. Tak powiedziałem jeszcze. Ačiū. Bus parengtas pranešimas savo iniciatyva šią temą. Kreipsimės į pirmininkų sueigą ir prašysime leidimo renkti tokį pranešimą. E, aštuntas darbo tvarkės punktas. Pokyčiai pieno rinkos, pieno rinkos padėties pokyčiai ir pieno paketo taikymas. E, šis klausimas kelia daug abejonių ir generalinio direktorius pavaduotojas dabar turi galimybę mums pristatyti padėtį pieno rinkoje. 2013 m. rugsėjo mėnesį vyko konferencija apie pieną. Tos konferencijos tikslas buvo panagrinėti naujus iššūkius, kuriuo atsiras e, ES pieno sektorija, kai nustos galioti kvotų sistema 2015 metais. Ir šiuo mm, pranešimu Komisija pat, prisideda prie diskusijos apie tai, kaip reikia, reikės tvarkyti rinkas, kai bus panaikintos kvotos. Ir šis klausimas taip pat yra susijęs su pranešimu, kuris bus rengiamas savo iniciatyva. Koordinatoriams priemų sprendimą kreipsimės į pirmininkų suėgą ir prašysime leidimo leisti tokį leisti renkti tokį pranešimą. Ir turiu pasakyti, kad dabar svarstau galimybę atidėti kitą darbo tvarkės punktą, tai yra devintąjį punktą iki kito posėdžio, nes mums trūksta laiko, o pieno klausimas yra labai svarbus. Taigi dar kartą žodis ponui Kortė. E, Pirmininkė, kaip jūs pats sakėte, šis, ši ataskaita yra ne vien ataskaita. Tai yra šis tas daugiau. Norėčiau visų pirma pateikti dvi atskiras pastabas. Visų pirma, apie ką yra ši ataskaita. Tai yra tai būtų toks klasikinis e, pristatymas. E, čia toje ataskaitoje kalbame apie 2012 metų pieno paketo įgyvendinimą. O antras elementas tai bus daug svarbesnis politinis klausimas. Mm, tai, tai yra, kaip atrodys šis sektorius po 2015 metų valandžio mėnesio, kai bus panaikintos kvotos. Pirma dalis. Mm, Kok kokia yra pradinė ataskaitos paskirtis. Mes buvome paprašyti įvertinti tai, kas įvyko nuo 2012 metų ir kaip valstybės narės pasinaudojo galimybėmis, kurios numatytos bendrajame rinkos organizavime. Ir mes čia daugiausia gilinomės į tai, kaip veikia pieno sektoriaus organizacijos, kaip veikia pieno gamintojai, valstybės narės gali numatyti privalomas sutartis tarp pieno e, gamintojų ir pieno perdirbėjų. Ūkininkai turi galimybę kolektyviai dėrėtis dėl tų susitarimų. Bendras rinkos organizavimas taip pat e, numato galimybę steigti tarp šakinės organizacijas, kad e, būtų galima plėtoti dialogą. Ir ketvirta yra numatytos taisyklės leidžiančios tiekti sūrius su, su kilmės nuorodomis, tai yra SKVN. Pieno sektorius reforma įvyko tik prieš porą metų ir mes padarėme keletą išvadų. Šiuo metu veikia 228 pieno gamintojų organizacijos e, keliose valstybėse narėse, keturiose iš tų valstybių narių pieno gamintojai e, dėrėjosi dėl susitarimų kolektyviai. Kitose valstybėse narėse yra numatytos taisyklės dėl sūrių su kilmės nuorodą tiekimo. Tai yra faktinė ataskaitos dalis. E, ataskaitos pabaigoje komisija daugiau dėmesio skiria ateičiai ir šiuo klausimu norėčiau pateikti tris pastabas, žinoma, vėliau klausysiu jūsų diskusijų. Pirma, komisija įsteigė pieno rinkos observatoriją. Ji dabar veikia ir per tą observatoriją mes tiesiogiai iš subjektų, iš gamintojų Iš visų sektoriaus dalių gauname naujausią informaciją apie rinkos tendencijas. Mm, tai mums suteikia daug kiekybinių ir kokybinių priemonių, padedančių valdyti rinką ir padedančių numatyti, kas vyks rinkoje. Ir mūsų patirtis su pieno e, observatorija yra labai teigiama. Ir rytoj įvyks trečiasis susitikimas su observatorija. Antras dalykas - pieno rinkos prognozės. Mes numatome teigiamus poslinkius. Žinau, kad e, aš jau labai ilgai klausausi nuogastavimo apie tai, kas įvyks po 2015 metų, ar neprarasime ne tiekimo kontrolės, kas iš tos situacijos išloš, kas praloš. Tačiau tendencijos, kurias mes matome visur, yra e, tai, kad didėja pasiūla ir didėja eksporto potencialas. Ir galiausiai dar keletą žodžių prie to, ką sakė Jeržy Plėva apie minkštą į nusileidimą ir apie tas diskusijas, kurios nedavė iškaus rezultato taryboje. Manau, turiu pripažinti su liūdėsiu, kad mums nepavyko pratesti ehm, to perinamojo laikotarpio paskutiniais kvotų režimo galiojimo metais. Komisija e, bandė, ieškojo galimybių kad taryba galėtų susitarti, tačiau taip neįvyko. Ir dabar, žinoma, jau per vėlų, kaip sakė Jerži, daugelis investicinių sprendimų, o galbūt jau visi investiciniai sprendimai yra priimti. Priekybos metai prasidėjo balandžio pirmą dieną, dabar jau beveik rūpjūtis ir mm, būtų sunku įsivaizduoti, e, ką dar galima būtų pakeisti. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Ačiū, ponui Korte. Pone Petir paprašė žodžio. Viena minutė, kaip visada, kitaip negali būti. Mikarpo. Ačiū pirmininkė. Šiame pranešime matome, kad Europos pieno sektorius laikomas stabiliu. Aš negaliu to pasakyti, kalbėdami apie Kroatiją. Ir galbūt priežasčių ir paaiškinimo reikėtų ieškoti mūsų nacionalinėje politikoje ir, ir pieno gamintojų kontekste. Labai sumažėjo pieno gamyba, mm, pieno gavyba iš karvės ir Taip pat, e, kalbant apie susitarimus tarp gamintojų ir pirkėjų, tai didžiuliai e, stambus, stambios bendrovės sudaro e, gamintams nepalankės sutartis arba įsiveža pieną ir pieno gaminius iš svetur. Tai tikrai sudėtinga situacija ir dėl to uh, E, susidaro labai nepalanki padėtis e, smulkių gamintojų, pieno gamintojų veiklai. Ir, ir atrodo, kad jeigu ta situacija nesikeis, tai smulkiai gamintojai iš vis Kroatijoje išnyks. Prašau, pana poslo Makartėja. Ačiū. Toliau ponia Makintaja. Atsiprašau, ponas Makarti. Ačiū. Manau, kad e, turime pasveikinti šią ataskaitą ir kvotų galiojama pabaiga turbūt bus pats didžiausias pasikeitimas pieno sektoriuje per daugelį metų. Aš e, pritariu pagrindiniai e, ataskaitos nuostatai, kad yra teigiamų požymių, bet būkštauju, kad jeigu nebus atliekama stebėsena, kai nustos galioti kvotos, gali atsiskiti taip, kad pieno sektorių pradės kontroliuoti didelės korporacijos ir dideli ūkiai. Ir žinau, kokiu domenu yra pateikę pieno rinkos stebėtojai. E, kyla tam tikrų būkštavimų dėl mažų šeimų ūkių, dėl ūkininkų, kurie ūkininkauja palankiose vietovėse. Ir norėčiau paklausti, kokios nuostatos yra numatytos, kokių galimybių yra numatyta ištaisyti tam tikras anomalijas, kurių gali atsirasti, kaip ketinama įveikti grėsmę mažiems ūkininkams. Taip pat noriu paklausti, ar yra numatyta tam tikra peržiūros nuostata, ar bus atsižvelgiama į padarinius įvairiems sektoriams, važiuoju, jautinų sektoriui. Ačiū. Toliau ponas Serau. Ponas Serau. Ačiū. Noriu padėkoti Europos komisijai už šį pristatymą, kuris tikrai laiku pasirodo ir dėkoju už galimybę pradėti diskusijas ir norėčiau pakalbėti apie turinį, nes mes peržiūrėjome galiojančius teisės aktus, tai tiek, ir komisija prisipažino, kad ji neturi kol kas priemonių suvaldyti e, kainų nestabilumą, kurio tikimasi, kai nustos galioti pieno kvotos ir, ir kad ir kad situacija e, ypač neigiamai atsilieps toms teritorijoms, kuriuose e, sąlygos yra ypač nepalankios. Taip pat norėčiau paminėti Europos e, pieno valdybą. Taip pat apie Šveicariją norėčiau pasakyti, kur situacija irgi yra labai sudėtinga. Jedna minuta, bardzo proszę. Ačiū dabar ponas Rodė. Ačiū Jūs. Jau turbūt žinote mano nuomonę šio klausimu. Dabar pakomentuosiu galiojančias priemonės. Manau, kad e, šio paketo priemonės e, veikia gana gerai, turiu galvoje e, gamintojų organizacijas ir privalomas sutartis. Tačiau aš mm, pritariu susirūpinimui, kad tos priemonės, kurios numatytos, nepadės mums įveikti galimų krizių, ateities krizių šioje rinkoje. Pieno sektorius, sektoriuje buvo numatytas tam tikras apsaugos tinklas, pavyzdžiui, būdavo numatyti e, pieno miltelių, sviesto intervenciniai e, supirkimai ir nematau, nemanau, kad reikėtų toliau plėsti tą apsaugos sistemą. Aš manau, kad tiesiog reikia tinkamos teisinės bazės skirtos pieno sektoriui, kuri atspindėtų e, realią rinkos situaciją. Bardzo dziękuję pan poseł Dante. Ačiū dabar ponas Danta. Ačiū ponė pirmininkė. Mes nagrinėjant šį e, pasiūlymų paketą turime grįžti prie gamintojo, bet e, šiame pasiūlyme nėra nei žodžio apie gamintojus. Ir iš tikrųjų tai, kas siūloma, tas pateiktas pasiūlymas e, užtikrina diskriminaciją, nes e, kai kurių e, gamintojų kai kurių bendrovių pajamos yra didesnės, ar, ar pajamos, ar įplaukos yra pakankamos. Mes kalbame apie organizacijas ne dėl to, kad kalbėtume apie jas, o dėl to, kad ūkininkų pajamos būtų geresnės. Ačiū, pirmininkė, trumpai e, trys e, pastebėjimai. Aš manau, kad būtų e, tikrai e, nenaudinga grįžti prie to reglamento ir, ir skirti finansavimą tiems gamintojams, kurie nesilaikė galiojančių nuostatų. Ir e, pratesamas pono Mišel Danton pasiūlymą norėčiau paklausti, ar komisija šiandien daro teigiamas išvadas vertindama sutarčių egzistavimą, ar, ar jį mano, kad sutarčių atsiradimas buvo naudingas. Ir kalbant apie sektoriaus ateitį, iškyla klausimas, ko tikėtis, vertinant pieno gamybą, ypač e, nepalankiose regionuose. E, Taip pat kokio žemės ūkio modelio mes pagidaujame ES ateityje. Ačiū. Toliau, pane Hans Garcia. Ačiū, kadangi ne, nepavyko susitarti E, taryboje reikėtų aiškios e, linijos, kurios pagrindų reikėtų aiškinti, kaip e, panaudoti esamas priemonės, sprendžiant sudėtingas situacijas. Ši pamatinė nuostata turi būti Jie turi būti paremtos e, priemonės skirtos išspręsti krizę, taip pat reikia e, remtis kriterijais, kuriuos nustatytų valstybės narės ir taip pat pasiremti observatorijos teikiamą informaciją apie kainų kaitą. Reikia įvairių priemonių, kad išbristume iš krizės. Tas priemonės reikia pasiūlyti. E, turiu, e, įmon, turiu nuo omeny eksportą, taip pat gamintojų organizacijas. Manau, kad taip pat reikėtų įtraukti. E, numatyti papildomą pagalbą gamintojams. Toliau ponas Ribeiro. Mes tikėjomės, kad komisija pateiks konkretesnių priemonių pasiūlymą skirtą padėti ūkininkams. Ir Europos mastu atrodo, kad ne, visiškai neprognozuojama jokia krizė ir nėra jokių priemonių, kurių pagalba galėtumėme sušvelninti e, situaciją. Nė vienos iš tų priemonių nėra. Ir gamintojai tokiuose regionuose kaip Maniškis, Azorų salose būtent tokių priemonių ir laukia. Ir kadangi nėra pereinamojo laikotarpio priemonių, manau, kad kalbant apie ateitį, parlamentas turėtų subudinti aktyvesnį vaidmenį, ieškodamas ir siūlydamas e, priemonės, kad išvengtume spekuliavimo. Kalbant apie pieno paketą e, ir kvotų klausimą, labiausiai nukentės tie, kurie e, ne, nebus apsidraudę, nes čia grėsia tam tikri e, cikliški reiškiniai. Pavyzdžiui, mūsų regione e, pienas yra labai kokybiškas, jis yra labai svarbus, jo gamyba yra svarbus ekonominis veiksnys ir noriu paklausti, ar eksport, pieno eksportuotojai gali tikėtis, kad jie galės vystyti savo veiklą ir tikėtis paramos, finansinės paramos iš e, komisijos. Kas nesijungęs mikrofoną. Äh, Ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu. Per vieną minutę neįmanoma apriepti viso šio klausimo. Todėl norėčiau paprašyti jūsų įtraukti šį klausimą į kitą mūsų posėdžio, kito mūsų posėdžio vyksiančio rugsėjo mėnesį darbo tvarkę. 2015 situacija. Žinoma, daug kas priklausys nuo padėties pasaulinėje rinkoje. Jei pardavimai pasaulinėje rinkoje bus geri, kvotų išnikimas nebus toks skausmingas dalykas. Tačiau ES pati viena neišspręs savo problemų. Vokietijoje yra daugybė kooperatyvų ir pastaraisiais metais kai kurie iš jų, e, pavyzdžiui, investavo į ateitį ir jie dabar yra geresnėje padėtyje lyginant su tais, kurie nieko nedarė, nieko neinvestavo. Tai neturėtumėme e, apdovanoti tų, kurie nesėmė jokių žingsnių, mąstydami apie ateitį ir nieko nesėmė. Ponas Dorfman. Ačiū, pirmininkė kaip girdėjome iš kolegų pasisakymų, nustojus galioti kvotoms iškils daugybė problemų. E, kalnuotose vietovėse, e, taip pat ūkininkavimų nepalankiose teritorijose bus ypač aštrių problemų. Praėjusios kadencijos parlamente mes rengėme pranešimą šią temą. Aš ne visiškai supratau, o, kas buvo pasakyta. Jūs kalbėjote apie e, pranešimą rengiamą savo iniciatyvą. Ar tai yra naujas pranešimas, ar jūs siūlote pasižiūrėti, ką mes parašėme senajame pranešime? nes komisijai buvo patikėta užduotis išspręsti kai kurias problemas, kur, kurios buvo išdėstytos senajame pranešime. Ir ten taip pat buvo kai kurių naudingų pasiūlymų, kurie, pavyzdžiui, padėtų sušvelninti pasiekmes e, kalnuotose vietovėse. Ponas Ropė. Gerbiamas pirmininkė, noriu padėkoti komisijai už atliktą darbą. Manau, kad tikrai labai svarbus ir aktualus klausimas. Ypatingai matyti tom šalim, kurios netitinka kvotų nustatytų sistemų. Lietuva yra viena iš tų šalių, kuri nevykdo kvotų. Įvykdo kažkur apie 80 procentų. Ir kiek domėjausi, e, Vienas iš klausimų tai yra pačių kvotų ir išmokų sistema ir ypatingai išmokų sistemą, kuri yra nepalank, nepalankios ūkininkavimų regionuose. Todėl manau, kad e, kaip ir prieš tai kalbėjęs, e, reiškia kolega, kad e, atsisakant kvotų sistemos turim pažiūrėti ir išmokų sistemas. Dar noriu atkreipti dėmesį į vieną susikloščiusią situaciją, tai būtent dėl eksporto rinkos, dėl situacijos su kaiminė šalim, su Rusijos rinka, kada eksportas draudžiamas e, grinai politiniais sumetimais ir atskira šalis turi įrodinėti palikta viena e, savo produkcijos kokybę o tai būna paprastai politiniai sprendimai. ar nereiktų pagalvoti sukurti sistemą kuri padėtų atskirai šaliai e, kovoti kadangi blogėjanti situacija vienoje šalyje e, veda į prastesnę situaciją ir visoje europos sąjungoje. ačiū. Bardzo przepraszam, pani poseł Sanra, bardzo proszę. Bueno, gracias. En primer lugar, yo quisiera pedirle a la Comisión que no haga futurismo. Pone Sandra. Ačiū. Mes kalbame apie žmonių gyvenimus, apie, kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės veikiančias pieno gamybos sektoriuje. Prieš žengiant kitus žingsnius privalome įvertinti mažų ir vidutinių dydžio gamintojų padėtį Šveicarijoje. Pasidomėti, kokia yra jų padėtis po to, kai Šveicarijoje nustojo galioti kvotos. Nebūtina bandyti visko spėlioti ir laužti iš piršto. Manau, kad ten e, Taip pat turėtume išklausyti mažų ir vidutinių gamintojų, jie labai aiškiai sako, ko jie nori. Reikalingas mechanizmas ir skirtas, taip pat, kuris būtų skirtas rinkų kontroliai. Vienintelis būdas, tai būtų vienintelis būdas užtikrinti šios sektoriaus gyvybingumą. Pirmininkas, ačiū. Pone Noibich. Nu, aš norėčiau kai ką pridurti. Mm, džiugu, kad dirba e, šio, šio sektoriaus observatorija, bet kalbant apie valdymo kontrolės aspektus, jūs kalbėjote, kad reikia nestabilių kainų, bet, bet kaip e, išgyventi ūkininkų, jeigu kainos siūlomos kainos yra per, per mažos ir jų, jų nepakanka, kad žmogus išgyventų. E, tas jūsų minėtas minkšto nusileidimo, minkštas nusileidimas. Aš pati dirbau ūkį, užsėmiau ūkininkavimu 30 metų ir galiu pasakyti, kad mano nuomonė tai sistema neveikia. Ponas Nikolson. Taip, pirmininkė, trumpai. 2015 balandžio mėno tikrai atneš žymių pokyčių pieno sektoriui, kainų sviravimas bus didžiulis, viską turės koreguoti rinka, kaip jau sakiau, turėsime E, protingiau e, valdyti rinkas. Ponas Dorfman teisingai sakė, kalbėdamas apie anksčiau renktą pranešimą, kad ten buvo kalbama apie kalnuotas vietovės ir problemas, su kuriamis susiduria nepalankių teritorijų ūkininkai. Tačiau svarbiausias dalykas, apie ką nekalbame ir kuris, apie kurį turime kalbėti, yra tas pats, kaip ir uh, Uh, ankstesnio pranešimo rengimo atveju. Mes leidžiame rinkoms diktuoti kainą ir pasimti visą pelną. Jeigu gamintojai ir tiekėjai nebendradarbiauja, tai viskas baigėsi katastrofa. Norėčiau kai ką. Aš žinau, kad aš suprantu, kad observatorija yra gerai, bet ar yra iš ankstinio perspėjimo sistema, kuri laiku perspėtų mus apie grėsinti pavojų, kad negrįžtume į 2008 situaciją. Toliau ponė Dančila. Du 2015 kovo 31 data, kuomet panaikinamas kvotos ir mums Ir šiame komitete ir valstybėse narise tas klausimas tikrai labai rūpi. Reikalingas mechanizmas, kuris užtikrintų subalansuotą pusiausvyrą rinkoje. Noriu paklausti, ar komisijos atstovas pritarė tokiai minčiai. Ponas Buda. Jums puikiai sekasi pirmininkauti posėdžiui, pirmininkė. Egzistuoja netoligumų pieno rinkoje. Būtina įtraukti gamintojus. Noriu paklausti komisijos, kaip elgtis, ką daryti su situacija Rumunijoje. Šiuo metu Rumunijoje kaina yra apie 30-35. Kaip gali būti, kad e, kai kuriais atvejais ūkiniai gauna tik dešimtį ir, ir ar jūs galite pakomentuoti skirtingą situaciją tarp skirtingų šalių? Toliau, ačiū ponas, toliau ponas Hoisling. Man atrodo, kad diskusiją turime pratesti. Turime pasidomėti tuo, kas e, įvyko Šveicarijoje. E, ten pavyko sustiprinti gamintojų, atsirado, verslas išsiplėtė, tačiau daugeliu, daugelis ūkininkų neturi galimybės pasinaudoti geresnės kainos siūlymų. Reikia išplėtoti uh, rinkos stebėsenos skyrių. Koks tikslas e, turėti tą observatoriją, jeigu ji ne, negali pasiūlyti jokių išvadų? Manau, kad reikia sustiprinti stebėsenos skyrių. Mane tikrai stebina komisijos optimizmas. Jūs sakote, kad rinkos auga ir pardavimai auga. Reikėtų pažvelgti rytų pusėn ir pamatysite, kaip greitai situacija gali pablogėti. Ponas Ferron. Ačiū, ponė pirmininkė. Du dalykai, kalbant šią svarbę temą. Visų pirma, kalbant apie biudžetą ir ekonominį aspektą. E, ats, man, manyčiau, kad siūlymas yra šališkas. Jeigu E, šalis nesilaiko kvotų, dažnai atsiduria palankesnėje situacijoje, tai yra tikrai skandalinga. Pieno kvotų atsisakymas e, pakenks pieno gamybai ir bus ypač žalingas daugeliui ūkių Prancūzijoje, nes ims veikti spekuliaciniai mechanizmai, kurie tikrai bus nepalankos mūsų ūkininkams. Bardzo dziękuję, pani prezydent mcguinness jako dziewięćdzisiąt jeden głos w dyskusji. Um, Ačiū pirmininkė, sako ponė Maginės. Komiteto nuomonės skiriasi ir tai tarsi atspindys nuomonių įvairovės tarybos ES nesutarė dėl to, ar reikia panaikinti kvotas. Vis dėlto kitais metais kvotų nebeliks. Mano klausimas komisija iš Airijos perspektyvų. Mes džiaugiamės kvotų panaikinimu, nes tai reiškia potencialą rinkoms aukti. Bet ar turime pakankamai rinkos reikalingų mechanizmų ir ar jūs įjungsite tuos mechanizmus pakankamai greitai, kai iškils krizė. Praeitą kartą, kai iškilo krizė pieno rinkose, uh, komisija dėlsė ir ūkininkai patyrė milžiniškų nuostolių. Jeigu šiandien jūs galite man atsakyti, kad mechanizmai įsijungs staigiai krizės atveju, tai išsklaidytumėt būkštavimus. Antras pastebėjimas. Plėtrai bus taikomi aplinkosaugos ribojimai ir tai ribos tam tikras valstybės narės. Tai ne smulkių ir didelių ūkininkų klausimas – Dažnai maži ūkiai yra vikresni, veiksmingesni, o didėjai ūkiai susiduria su aplinkosaugos problemomis. Pirmininkas, ačiū. Gerbiamas direktoriaus pavaduotojų. Beje, devintas darbuotojas klausimas atidedamas. E, jums e, pavaduotojų skiriama penkios minutės, vertėjai sutiko dirbti dešimt minučių ilgiau. Ačiū. Pirmininkė, teisingai sakote, kad šios diskusijos panašios į diskusijas tarp valstybių narių. Nuomonės nepaprastai skirtingos. Visiška tiesa, kad po 30 metų naikinant kvotas tai nesmulkmena, tai didžiulis iššūkis. Ir aš negaliu nuraminti visų, kurie būkštauja. Tiesiog primtas toks sprendimas, jį priemė be kitako ir jūsų institucija, taip įvyks ir mm, pieno produktų gamintojų pasaulis pasikeis. Tačiau e, pabrėžkime, kad prognozės yra šviesios. Neprognozuojama, kad ištiks iš karto krizė. Atvirkščiai. Tačiau pagrindinės krizės požymis yra, kad niekada nežinote, kada ji užgrius mes iš tiesų bendrajame rinkos organizavime turime mechanizmų. Per sekretariatą aš galiu jums perduoti įvairius dokumentus, kuriuos patikime valstybės narėjams, kur yra mūsų įvertinimas, inventorius tų mechanizmų, kuriuos numato šiandieninis reglamentas. Jų daug, tai ir tas vadinamasis saugumo tinklas, garantijų priemonė, kuri įsijungia, kai kainos yra labai mažos. Taip pat konkrečios priemonės padėti ūkininkams nepalankiose vietovėse, be kita ko kalnuotose vietovėse, tai kaimo plėtros priemonės. Taip pat tiesioginės išmokos taikomos pieno sektoriui. Nemažai biudžeto pinigų skiriama per tiesioginės išmokas. Taip pat valstybės narės gali skirti atskiras konkrečias išmokas skirtas pieno sektoriui. Valstybės narės turi įvairiausių opcijų, kurias gali panaudoti. Dabar aptarsiu pagrindinę problemą. Ką komisija darys, kad išvengtų krizės? Galiu Jūs patikinti, kad nesidėsime rankų sudėję laukdami, kol krizė mums voštels. Tam mes ir įsteigėme pieno rinkos observatoriją. Mes norime gauti geriausių žvalgybinių žinių, kas vyksta rinkoje, taip pat ir trečiųjų šalių rinkose. Mes neignoruojame to, kas vyksta pasaulyje. Neužmerkime akių. Pradėkime nuo pieno sektoriaus, nes tai kelia daugiausia būkštavimų. Mes rengiame gairias, kaip pritaikysime įvairius instrumentus. Tokio darbo per naktį ar savaitę nenudirbsi. Mes turime parengti koncepciją ir apibriežti, kas yra krizė, kada situaciją laikytiną krize. Nuomonės labai skiriasi. Keli, keli gerbiami parlamento nariai minėjo mm, gamintojų maržas. Mano kolegos sunkiai dirba rengdami indikatorius, rodiklius, kaip pamatuoti rinkos realybę ir padaryti išvadas, e, kad rinka eina neteisingų kelių ir turime imtis korekcijų. Mes dedame absoliučiai visas pastangas vadovaujant komisarui Čiolos. Tai rimtas darbas, galiu bet kada grįžti į jūsų komitetą ir papasakoti jums apie jį, gauti jūsų patarimų. Kitas klausimas, ką daryti, kai ištinka krizė? yra numatyta iš krizės rezervo 250 milijonų eurų. Juos galima mobilizuoti kiekvienais metais pieno sektoriui, bet ir kitiems sektoriams. Tai gana ribota suma. Pone Maginės kalbėjo apie krizę, kuri kainavo beveik 900 milijonų eurų. Tie pinigai, kiek prisimenu, buvo mobilizuoti gan greitai, bet aišku, tobulėti ribų nėra. 250 milijonų eurų per metus nėra milžiniška suma. Tai ne tik pienui skiriama suma, bet ir krizėms kitose sektoriuose. Šiandien į visus klausimus galutinių klausimų, atsakymų nepateiksiu, bet noriu pabrėžti, kad dirbame sunkiai, dirbame pagal tai, ką numato teisės aktai, kad užtikrintume sektoriaus klestėjimą. Dar šiek tiek apie pono Dantan klausimą. Apie sutarčių sudarimą. Sunku užtikrinti kainų stabilumą. Privalomos sutartys ir jų nustatomas kainų lygis, visą tai gali baigtis teigiamai arba neigiamai, priklausomai nuo to, koks kainos lygis nustatomas. Ačiū. Ponios ir ponai, tikrai ne paskutinį kartą diskutuojame apie pieno rinkos niuansus. Nemažai pranešimų parengta, debatų vyko, vyko ir galiu Jums patikėti, kad e, tuos klausimus svarstysime po vasaros atostogų. Devintas klausimas perkeliamas į kitą posėdį. Dešimtas klausimas koordinatorių posėdžio rekomendacijos. Šyryt koordinatoriai parengė rekomendacijas pagal dviejų žmonių pateiktus raštus. Du vienas, du du, du keturi, du penki ir du šeši. Šie punktai. Du vienas, du du, du keturi, du penki ir du šeši. Šios klausimus mes perkeliame į kitą koordinatorių posėdį nes įsivėlė tam tikrų klaidų arba E, nesusipratimų. Bet kitus klausimus komitetas priims. Koordinatoriai išreiškė abejonių dėl 21, 22, 24, 25, 26. O kitos rekomendacijos laikomos patvirtintomis. Mes dabar oficialiai turime patvirtinti koordinatorių rekomendacijas komiteto posėdėje tuo mes e, užsimsime ateityje. Šiandien viskas, kitas posėdis vyks rugsėjo 3 ir 4 dieną. Rugsėjo 3 pradedame 9 ryte. Nepamirškite pakeitimų pateikimo termino. Ar jūs prašote žodžio? Prašau. Ačiū pirmininkė. Dėl prie kitų klausimų norėčiau užsakyti vieną pastabą. Kai kom misijos pirmininkas Žanas Klaudas Junkeris sudarinys naują komisiją. Kai kurie mūsų komiteto nariai, kaip sužinojau, gavo informacijos ir man tai atrodo sulaukia politinių pasiūlymų, aš nemanau, kad tai yra geras dalykas. Jeigu mes dirbame šiame komitete, kad ir kokia būtų jų pozicija, jų situacija. Mes tarsi ne, ne, neturime jokių galimybių daryti įtakos tam, kokie bus komisijos nariai paskirti. Pirmininkas, nesileiskime į diskusijas šiuo klausimu. Buvo padaryta asmenių pareiškimų, trys nariai padarė tuos pareiškimus, kiekvienas narys turi teisę išsakyti nuomonę. Tai tik tai asmeniai pareiškimai. Ponas Nikolson, aš vienas iš tų asmenų, aš patvirtinu tai, ką sakiau. Vicepirmininkas ne, ne, neturėtų nurodinėti, ką man sakyti, o aš nenurodinėsiu jam. Uh, Mogę pierdolić na interpretację. O, pan profesor Des, bardzo proszę. Ponas Des. Ačiū pirmininkė. Čia ir mane užkabino šitą temą. Aš esu parlamento narys, niekas man nenurodinės, kaip man reikšti savo nuomonę Frakcija, koordinatoriai gali turėti nuomonę, bet ir aš galiu asmeniškai reikšti savo nuomonę. Pirmininkas, taip, aš būtent taip ir suformulavau, ponas Dorfonas. Pirmininkė, jei ši salė per maža, tai galima pasirūpinti, kad būtų pakankamai kėdžių. Šiandien atėjau, žiūriu, kažkas sėdi mano vietoje, labai nemalonu. O kaip dėl lankytojų turime užtikrinti, kad kėdžių nariams ir pakaitiniams nariams užtektų. Pirmininkas, apgailestauju kad e, ne viskas vyko sklandžiai. Šiandien matyt mums juoda diena. Vis dėlto sugebėjome prasibrauti pro šitą darbo atvarkę. 95, man rodos, e, pasisakymai buvo iš salės. Štai koks posėdis šiandien. Už jūsų komentarus aš jums dėkingas. Pirmininkas maloniai padėkojo vertėjams už tai, kad jie dirbo darbo laikui pasibaigus. Ir šią progą visiems linkiu nuostabių atostogų. Džiaugiuosi, kad susitikimas buvo įdomus, daug kas kalbėjo. Ponas Des dar sik. Ponas Des, dėkoju šį pirmąjį komiteto posėdį, kuriam jūs pirmininkavote. Nebejojame, kad jums pirmininkauti seksis puikiai. Ačiū, sako pirmininkas.